Good morning, everybody. Labas rytas, labas rytas, kolegos. Pradėkime darbą, sėskime į vietas. Mm, pradedame posėdį šiandien, tai antra diena mūsų komiteto posėdžio. Pirmoji tema tai yra neteisėkuros įgyvendinimo pranešimas. Tai yra teminio tikslo MVI konkurencingumo didinimas įgyvendinimas pagal bendrų nuostatų reglamento 9 straipsnio 3 dalį. Čia kalbame apie teminį tikslą numeris 3 ir apie tai, kaip įgyvendintos sinergijos. Pranešimas vertina kaip pavyko įgyvendinti trečiąjį teminį tikslą, atsižvelgiant į investicijų prioritetus, eksantę sąlygas ir įgyvendinimo vertinimo kriterijus. Lapkritį ponė Damato e, nubrėžė e, pagrindinės savo pranešimo gairės, o šiandien jinai turi pranešimo projektą ir pakeitimus galima teikti iki 25 vasario pietų, tada balsuosime per mūsų komiteto posėdį balandį dėl šio pranešimo. Dabar šį klausimą galime svarstyti iki 10 valandos ryto. Žiūrėsim, kiek yra kalbėtojų. Jei bus daug norinčių pasisakyti, tai e, trumpinsime kalbėjimo laiką šiandien gavome iš tyrimo skyriaus, kaip tik briefingo dokumentą. Ir kai kalbėsime apie MVI ir atitinkamų tikslų gyvendinimą, tai tikrai tas briefingas yra labai naudingas. Taigi, ponė Demato, pristatykite savo pranešimą. Sì, grazie Presidente, grazie. Ačiū pirmininkė, noriu padėkoti ir kolegoms už tai, kad dabar galime aptarti tokį svarbų klausimą kaip MVI konkurencingumas. Ačiū šešėliniams pranešėjais, su kuriais buvo tikrai labai gera bendradarbiauti. Šiame pranešime kalbama apie mažas bei vidutinės įmonės, kurios yra esminės regionų ekonomikai, jos sukuria darbo vietas ES institucijos, o ypač Europos parlamentas, turi prisimti atsakomybę už MVI. Kalbant apie MVI konkurencingumą, tai 2014 e, laikotarpį nuo 14-20 metų yra skirta 73 milijardai eurų, tai turėtų sukurti šimtus darbo vietų ir padėti MVI, taip pat ir kooperatyvams. Pranešime taip pat kalbama apie tai, kaip reikėtų gerinti MVI konkurencingumą, kurti naujus verslo modelius, taip pat reikėtų e, teikti ir naujas paslaugas tiek vidaus rinkoje, tiek ir tarptautinėje rinkoje. Ir čia. E, e, E, įmonėms reikėtų e, finansavimo. E, iš struktūrinių fondų yra skirta 94 milijardai eurų, taip pat ir valstybės narės turėtų prisidėti prie finansavimo. MVI turi didžiulį potencialą naujų darbo vietų kūrimui. Apie tai aš kalbu savo pranešime, paliečiu taip pat ir kai kuriuos horizontalius klausimus, kurie yra aktualūs MVI. Pranešime miniu visus aspektus, e, dėl kurių e, kyla e, kliučių investicijoms. Kalbu apie tai, kad būtina supaprastinti teisės aktus tam, kad būtų galima supaprastinti finansavimą. Taip pat e, į visą procesą reikėtų glaudžiau įtraukti vietos bei regionų institucijas. Tai irgi yra svarbus klausimai. E, E, dar vienas aspektas, tai yra partnerysčių kūrimas. E, dažnai tokios partnerystės yra tik tais formalios, nors partnerystės tarp e, privataus ir viešo sektoriaus tikrai duotų daug naudos, ypač tokias partnerystės įtraukiant regionų subjektus, kurie susipažina su vietos situacija. MVI taip pat susiduria su migracijos iššūkiais e, ir nemažai MVI, pažiūrėjau, galėtų įdarbinti e, e, migrantus. Ir galiausiai šiame pranešime taip pat kalbama ir apie žiedinės ekonomikos principus. E, reikėtų skatinti tvaresnę ekonomiką, e, kurti kokybiškas darbo vietas, atsižvelgiant į Paryžyje vykusios COP21 konferencijos sprendimus. Kalbant apie trečią teminį tikslą, e, tai MVI konkurencingumo e, didinimas e, turi, gali turėti e, globalių, globalų poveikį ir ES neturėtų likti, neturėtų atsilikti nuo kitų pasaulio šalių. Baigdama noriu pasakyti, kad laukiu jūsų pakeitimų, kurie galėtų dar labiau praturtinti mano pranešimą. Ačiū. Dėkuoju. Dabar kolegos. Žodis jums, ponas Čikų. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti kolegijai Damato. Jos pranešime e, yra tikrai e, daug puikių minčių, kurios nusipelno mūsų dėmesio. Jau buvo E, jau vyko daug diskusijų, kuriuose e, e, dalyvavo ir kolegė Damato ir šešėliniai pranešėjai. Mano frakcijos koordinatorius, ponas Vanistelroj, pateikė uh, pakeitimų, pavyzdžiui, dėl ketvirto punkto, kur kalbama apie galimybės mažoms įmonėms e, gauti kreditą. Šis klausimas yra prioritetinės svarbos. Aš manau, kad reikėtų atskiro punkto arba atskiro paragrafo šiam klausimui, e, nes e, MVI konkurencingumas labai priklauso nuo to, kokį finansavimą įmonė gauna. Kuo puikiausiai žinome, kad mažos bei vidutinės įmonės e, labiau kenčia nuo krizės, o taip pat e, šioms įmonėms yra sunkiau gauti finansavimą. Pavyzdžiui, e, bankai E, nelabai nori e, mažoms įmonėms e, duoti kreditus. Daug įmonių su tokiomis problemomis susiduria arba tie kreditai yra išduodami trumpam, laik, trumpam laikotarpį. Taigi reikia atskiro punkto, kur būtų svarstomas kreditų MVI klausimas. Toliau. Kalbant apie vidaus rinką, MVI Tikrai reikia finansinės paramos tam, kad e, jos galėtų e, išsilaikyti globaliame pasaulyje. Bet e, paminėsiu ir tai, kad 25 procentai mažų įmonių uh, E, vykdo savo veiklą ir užsienyje, bet tik 13 procentų mažų įmonių eksportuoja į ne ES valstybės narės. E, šiandien e, MVI susiduria su vairiamis problemomis ir kofinansavimo srityje. Kolegės Damato pranešimas E, e, yra tikrai geras, bet aš norėčiau, kad jame dar būtų plačiau nušviesti ir mano paminėti aspektai. Ačiū. Čia... A... Dėkoju. Ponas Strelič. Dėkoju. Pirmiausia, tai norėčiau padėkoti poniai Damato už konstruktyvų bendradarbiavimą rengiant šį pranešimą. MVI yra Europos ekonomikos pagrindas. Ir dėl to reikia stiprinti tokių įmonių konkurencingumą. Tai ypač svarbu, nes Europos Sąjunga pradėjo laisvosios mm, preky... TTIP dėrybas ir aišku, kad reikia stiprinti MVI konkurencingumą. Džiaugiuosi, kad ponė Damato į pranešimo projektą jau yra įtraukus ir žiedinės ekonomikos aspektą. Žiedinė ekonomika irgi svarbus e, stabilumo ir darbo vietų užtikrinimo veiksnys, veiksnys smulkiam ir vidutiniam verslui. Ir turime taip pat skatinti darbo vietų kūrimą ir tradiciniuose sektoriuose. Jei į žiedinę ekonomiką žiūrėtume kaip į inovacijų erdvę, Tai čia, aišku, turėtų įsitvirtinti nauji verslo modeliai susiję su antrinių žaliavų panaudojimu, perdirbimu. Taigi turime pasinaudoti žiedinės ekonomikos potencialų ir tai, ką jinai siūlo. smulkios ir vidutinės įmonės turi turėti galimybę gauti finansavimą, turime mažinti administracinę naštą, ypač kiek tai susijęs savo struktūrinių fondų ir taip pat ir komercinių finansavimų, komercinėmis paskolomis. Turime turėti platformą, per kurią būtų galima keistis gerąją praktiką, mm, sėkmingai gyvendintų projektų pavyzdžiais pagal ankstesnį, ankstesnę finansavimo programą, nes toks keitimasis gerąją praktiką leistų MVI, kurios tik pradeda pasimokyti iš tos kitų turimos patirties pranešime taip pat turėtų būti e, pabrėžta, e, kaip svarbu užtikrinti tinkamą mokymą, verslumo, žinių dėgymą, kad jauni žmonės, kurie e, nori tapti verslininkai, verslininkais, išmoktų sėkmingai veikti versle, naudotis struktūriniais ir investicijų fondais. Ir dar vienas dalykas. Jei pažiūrėtume į statistiką, moterų verslininkių yra daug mažiau negu vyrų. Ir dėl to turėtume skatinti moterų verslumą. Tas turėtų būti pabrėžta pranešimo projekte ir mm, šalinti kliūtis, su kuriomis susiduria moteris pradėdamos verslą. Ypač mm, kliūtis e, trukdančias gauti finansavimą. Dėkoju. Ponas Jakovič, Jakovčič, pono Auštrevičiaus šešėlinio pranešėjo vardu. Dėkui, pirmininkė. Ušrevičiaus e, nėra šiandien mūsų posėdėje, tai aš jo vardu ir Alde frakcijos vardu išsakysiu jų komentarus. Pone Damato puikiai padirbėjo. Norėčiau šiek tiek papildyti pranešimo projektą. Ir pirmiausia, tai Manau, kad turime pakankamai pabrėžti, kaip svarbu MVI aktyviai dalyvauti skaitmeninėme, skaitmeninėje rinkoje. Ir skaitmeninėje pramonėje turime čia nemažai gerosios praktikos pavyzdžių. Taigi norėčiau, kad pranešėja skirtų daugiau dėmesio savo pranešime skaitmeninės ekonomikos e, temai. Skaitmeninė ekonomika iš tiesų yra labai svarbi ir galėtų būti labai naudinga MVI. Be to, turėtume pabrėžti, kaip svarbu MVI bendradarbiauti su vietos ir regionų valdžia. Ir regi komitete mes puikiai žinome, kaip prie to galėtų prisidėti vietos ir regionų valdžios atstovai ir čia mažos, maži ir vidutinio dydžio miestai irgi galėtų aktyviai dalyvauti, nes tai prisidėtų prie miestų plėtros. Taip pat turime sukurti MVI tinklą vietos, regionų, nacionalinių arba galbūt net europinių lygmenių. Ta turėtume pabrėžti, nes tai yra labai svarbu. Ponas Auštrevičius atvyko, man bekalbant, bet aš manau, kad jau spėjau išsakyti jo komentarus. Mes čia dėl šampano kalbėjomės. Dėkuoju, Ivan. Kalbant apie šampaną, tai esu pasirengęs net visą dėžę gardaus šampano pasiūlyti arba raudono ir, ir balto vyno kroatiško ant regionų plėtros komiteto stalo. Taigi norėčiau padėkoti už nuomonės, už, už pranešimo projektą skirtą MVI konkurencingumui didinti. Noriu pabrėžti labai vaisingą pranešėjos bendradarbiavimą už tai, kad jinai išklausė visų mūsų argumentus. Pranešime e, dar turėtume mūsų nuomonę įtraukti papildomų dalykų, nes tai iš tiesų ženkliai patobulintų šį pranešimą, tai aš norėčiau dar paminėti, ką reiktų įtraukti į šį pranešimą. Pristatysiu, kokie galėtų būti mūsų pakeitimai. Sustiprintas koordinavimas ir didesnis visų ES investicinių politikų uh, integravimas, tai yra kapitalo sąjunga, ją reiktų paminėti, nes tai yra komisijos plano skirto augimui ir darbo vietų kūrimui Europoje svarbiausia priemonė. Toliau investicijų trūkumas, tą irgi turėtume paminėti, nes taip pabrėžtume, kad labai reikalingas kapitalas daugeliui E, smulkių ir vidutinių įmonių, jos nuolat skundžiasi, kad jom trūksta kapitalo. Taip pat turime paminėti labiau diversifikuotas finansavimo galimybės, e, nepagristų kliučių, kurios dėja tebėra pašalinima, e, kad būtų galima užtikrinti tarp valstybinės investicijas. Visa tai yra labai svarbu ir investicijom, ir verslui, ir tai leistų sukurti apskritai palankę bet kokiam verslui aplinką. Toliau skaitmeniniai gebėjimai. Skaitmeninis pasaulis keičia tiek darbo rinką ir yra žmonių, nėra pakankamai žmonių, kurie turėtų skaitmeninių įgūdžių ir skaitmeninių žinių. Ir čia reikia siekti, kad mokymo sistemoje būtų skirtas pakankamas dėmesys skaitmeniniam žiniom, tame turi dalyvauti uh, pramonę, darbo rinką, kad tos žinios būtent atitiktų pramonės ir darbo rinkos reikalavimus. Ir turime numatyti darbininkų rengimo arba papildomo švietimo sistemas, kad, kad darbuotojai, darbininkai neatsiliktų nuo tų uh, pokyčių skaitmeninėje rinkoje ir tuo būdu turėtų geresnės sąlygas įsidarbinti. Toliau, socialinė uh, ekonomiką įmonėse. Tai skatina socialinės inovacijas ir e, įvairią komercinę veiklą ir leidžia pasiūlyti Europos vieningoje rinkoje daug naujų produktų ir paslaugų. Taigi turėtume e, skatinti žinių plėtrą, e, skatinti informatumą apie socialinės įmonės Tai galėtų būti inkubatoriai, akceleratoriai ir kiti mechanizmai, kurie padėtų tą padaryti. Toliau vietos ir regionų valdžios aspektas. Jisai paliestas pranešimo projekte, bet išklausę daugelio vietos ir regionų valdžios atstovų, uh, galime pasakyti, kad jie jaučiasi, kad jie nepakankamai dalyvauja rengiant nuomonės ir kitus dokumentus. Dažnai vietos ir regionų valdžiai e, suteikiamas tik tai suinteresuotos pusės, o ne partnerio vaidmuo. Tai, kad pakeistume šią situaciją, turime e, pabrėžti vietos ir regionų valdžios vaidmenį ir tinkamai konsultuotis su šiais žmonėmis. E, jei padarysim visus šitus e, pakeitimus, tai iš tiesų mūsų mm, minimas pranešimas labai ženkliai prisidės prie MBI konkurencingumo e, didinimo. Dėkui, dėkoju, kad laiku atėjo ponas šešėlinis pranešėjas Užtrevičius, ponė Tomaši, žodis jums. Ačiū, norėčiau padėkoti poniai Demato už puikų pranešimą ir už sėkmingą bendradarbiavimą, kurio dėka parengėme gerai sustruktūrizuotą pranešimą. EKR frakcija palaiko pranešimo projektą, bet mes norėtume pridurti, kokios yra pagrindinės MVI problemos - administracinė našta, E, teikiamos pagalbos schemų sudėtingumas, e, lėšų valdymo sistemos ir įstatymai reglamentuojantis valstybės pagalbą. Manau, kad šios problemas galima būtų išspręsti įtraukiant sanglaudos politiką į geresnį reglamentavimo iniciatyvas, remiant valdžios institucijų gebėjimų kūrimą, surengiant bendrus mokymus tarp valdžios institucijų ir projektų dalyvių, stiprinti E, e, kitas priemonės, bei taip pat teikiant gairias patarimus ir konsultacijas įgyventinant įvairius projektus. Ačiū. Ponas Gosolino, pra, šešėlinis pranešė žodis jums. Kilku. Taip, ačiū labai trumpai. Aš irgi norėčiau padėkoti e, kolegiai už puikų bendradarbiavimą per šias savaitės. tikrai parengtas subalansuotas pranešimas, kur e, kreipiamas dėmesys į MVI aspektus. Taip pat kalbama ir apie įvairias paramos formas. E, MVI teikiama parama per struktūrinius fondus e, joms yra suteikiami ir kreditai. Vis dėlto tai yra delikati tema, jautri tema. Ypač kai kuriuose Europos kampeliuose. Reikėtų pagalvoti apie tai, koks, kokia valdymo forma būtų veiksmingesnė, kaip būtų galima suteikti geresnę pagalbą MVI. E, ypač kalbu apie ilgalaikę paramą. Manau, kad pranešime pasukta teisinga linkme. Turiu dar vieną pastabą. Pranešime kalbama ir apie aplinkos iššūkius, bet man atrodo labai svarbu paminėti ir e, socialinės inovacijas. Čia dar pranešimą būtų galima patobulinti. Moderni, konkurencinga įmonė per ateinančius metus Europoje e, turi e, ne tik dalyvauti tvarioje ekonomikoje, padėti įveikti aplinkos iššūkius, bet, kaip jau sakiau, čia svarbios ir e, socialinės inovacijos. E, artimiausių metų gal dar būtų galima parengti pakeitimą šiuo aspektu, bet e, tikrai palankiai vertinu parengtą pranešimą. Ačiū. Speaker. Ačiū toliau, ponas Ropė. Prašau, žodis jums. Ačiū pirmininkė, gerbiami kolegos, noriu pasakyti, kad šiandieną vasario 16-oji Lietuva švenčia savo 98 gimtadienį, todėl labai džiaugiuosi, būdamas su jumis kartu, nagrinėti ir spręsti šios dienos ir rydienos Europos klausimus. Na, pranešimas iš tikrųjų, manau, labai svarbus ir labai reikalingas ir nuo to, kaip mes jį galutinai sudėliosim priklausys e, ir užimtumas europoje ir gyventojų pajamos. Labai džiugu, kad pranešėja pakankamai plačiai atkreipė dėmesį į susidariusią situaciją. Noriu pasakyti, kad e, iš tikrųjų mažas ir vidutinės įmonės tai yra stuburas e, Europos verslo, Europos socialinių klausimų sprendimo, užimtumo. Todėl mes turim atkreipti ypatingą dėmesį būtent į šitos fondus ir galvoti apie jų turbūt ir padidinimą, nes nesvarbu, kad atskiros šalis nepilnai panaudoja, bet didžioji dalis šalių pakankamai gerai panaudoja šitas lėšas ir labai svarbu, kaip ir paminėta, e, įtraukti, e, realiai įtraukti, o ne formuliai e, vietos regionų valdžią, socialinius partnerius, nes, reiškia, kūrimasis įmonių dažnai būna didžiuosiuose miestuose, sostinėse, labai svarbu, kad kurtųsi ir regionuose, kur yra socialinė infrastruktūra. Tokiu būdu sumažėtų migracija tarp Europos šalių. Ir dar manau, kad šitos įmonės tai yra ir mokesčių stuburas atskirų valstybių ir e, kada mes matom kada didžiosios įmonės visokiais būdais vengia mokėti mokesčius, va paskutinis Ikėjos reiškia e, pavyzdys, kada apie milijardą eurų e, reiškia vengia mokėti mokesčius, tai būtent mažosios įmonės to fiziškai negali padaryti, todėl labai svarbu sukurti jų konkurencingumą tiek e, tarp atskirų ES šalių, tiek pačioje šalyje ir žinoma spręsti kartu kad e, visoje, kiekvienoje šalyje pakankamai plačiai ir per regionus šitos įmonės kreiptus. Tai būtent norėčiau atkreipti į tai dėmesį. Ačiū. Thank you. And Ms. Maletic? Ačiū toliau, ponė Maletič. Much, like to... Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pasidžiaugti šiuo pranešimu ir padėkoti pranešėjai, ponė Jamato. Jūs akcentuojate svarbius e, klausimų susijusių su konkurencingu ir MVI veikla, e, administracinė, tai yra administracinės naštos mažinimas, pas, paspartinimas, platų gyvenimo paspartinimas, žinių e, ekonomikos kūrimas, vieno langelio principo kūrimas regionuose. Jūs taip pat pabrėžiate, kaip svarbu paspartinti gyvendinimą. Noriu pridurti, jog turėtume galvoti apie partnerystės principą. Įvesti partnerystės principą ir bendradarbiavimo principą. Ne tik tame etape, kuomet e, apsprendžiamos operacinės programos, veiklos programos, bet taip pat, kuomet e, skelbiami konkursai e, projektams pateikti kai tai MVI skirti projektai, nes kai kuriuose šalise yra tokia padėtis. Prasideda konkursas ir praėjus metams, pavyzdžiui, pasirašomi tik du susitarimai. Tai reiškia, kad e, konkurse paskelbti reikalavimai e, yra netinkami ir netitinka mažų ir vidutinių įmonių poreikių. Nes šiuo metu joms ypač reikia kitokių įvairaus finansavimo, pavyzdžiui, subsidijų, o subsidijos negali gauti, nes reikalavimai e, siejami su konkurso sąlygomis yra netinkami. Reikėtų tartis su e, potencialiais naudos gavėjais, parengiant reikalavimus. Kitas svarbus praktinis aspektas tai galimybė gauti finansavimą, prieiga prie finansų. Kaip sumažinti tokią situaciją, kad konkreti šalis ypač įtakoja tas finansavimo sąlygas konkrečiai MVI. Net, net jeigu šaliai skiriamos lėšos iš sanglaudos fondų, būna nelengva kofinansuoti e, projektą ir užtikrinti reikalingas struktūras projekte. Apie tai vakar kalbėjome su EIB, sasitėdami EIB vaidmenį. Ir tai turėtume dar kartą svarstyti. Ponas Etheridge, žodis jums. Ačiū. Mane tikrai domina šios diskusijos, nes prieš tapdamas EP e nariu aš e, dirbau su mažomis ir vidutinėmis įmonėmis ir turiu įdomios patirties. Pats turėjau tokią įmonę man tuo metu svarbiausiai buvo štai kokie dalykai - paprastesni ir mažesni mokesčiai, mažiau biurokratinio paperinio darbo, e, galimybė e, pasamdyti įgudusius darbuotojus ir mažiau tarptautinių kliūčių e, galimybė prekiauti su visu pasauliu, nors tuo metu buvo ir taip pat kliūčių ir prekybai ES viduje manęs ir mano kolegų ypač nedomini socialinos inovacijos ir aplinkos tvarumas. Mes siekiame užsidirbti kuo daugiau pinigų ir, ir taip pasamdyti daugiau žmonių. Mes taip pat prieėmė išvados, kad jeigu e, šalyje sukūriamos tinkamos sąlygos, verslas suklestės ir atsiras gerų verslo idėjų, kurios pritrauks investicijas. Ne visada būtina, kad vyriausybė investuotų, kad kažkas įvyktų. Taigi pranešimas tikrai įdomus ir, ir e, diskusijos tikrai įdomios, bet kalbu kaip žmogus dirbęs MVI. Jeigu jau rengėme tokius pranešimus, akcentuokime, kad reikia mažiau popieriaus, mažiau biurokratijos, mažiau reglamentavimo ir e, na, kad, kad vyriausybė ir kad mokesčiai būtų tinkami. Ponas Vanis Telroj. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pasveikinti kolegę parengus šį pranešimą ir pasidžiaugti, kad jis taip sparčiai parengtas. Mes kalbėjome apie tai, ar tai galėtų būti gyvendinimo pranešimas ar ne, ir matome, kad tai gali būti būtent tokio pobūdžio pranešimas, nes jis parengtas tikrai greitai. Tai geras pavyzdys, kaip galima imtis iniciatyvos regioninės politikos srityje ir reaguoti sparčiai. Kalbant apie skirtumus tarp valstybių narių ir vertinant įgyvendinimą, pastebime, kad kai kurios valstybės puikiai dirba ir jūs tai paaiškinate. O kaip su O galbūt reikėtų pasigilinti, kodėl kai kurios valstybės panaudoja lėšas tinkamai, o kitos ne. Yra kai kurių, yra parengta apžvalgų, kurios palaiko jūsų pranešimą. Italija, Ispanija, Malta, Bulgarija, Rumunija gerai įsisavinę, taip pat ir Suomija, bent, bent, bent jau kalbant apie MVI iniciatyvas. O toliau yra kita pastraipa, kur pasakyta, jog kad kai kurios valstybės narės įsisavina išteklius. Tačiau e, pranešime apie įgyvendinimą norėčiau žinoti, kodėl penkios dirba gerai, jų rezultatai geri, o kitų ne. Norėčiau daugiau žinoti apie priežastis. Man tai būtų įdomu. Toliau. Turiu pasakyti, kad man daro įspūdį skaičiai. 16 e, straipsnio trečiame punkte kur kalbama apie tai, kad nuo 4 iki 9 milijardų eurų bus investuojama per šį laikotarpį. Mūsų diskusijose apie MVI mes kalbame apie fondus, sanglaudos politiką ir ištekliai čia esant, es, egzistuojantis yra daug didesni, nei galima būtų pamanyti, kai e, ITRE komitete kalbama apie MVI. Jie svarsto, kas prieinama, kokias, kokius instrumentus galima būtų panaudoti. Tačiau aš pastebiu, kad investicijos mūsų aptariamame kontekste yra dvigubai didesnės. Yra, teminės, yra teminė koncentracija, tai yra naujo finansavimo laikotarpio skiriamasis bruožas ir, pavyzdžiui, e, tas te, trečiasis teminis tikslas yra būtent parama MVI. Aš džiaugiuosi tuo, kad mes pasiekėme tokių gerų rezultatų. Manau, kad mes turėtume labiau padirbėti, kad jie būtų plačiau matomi. Nemanau, kad būtų kažkas blogo, tai labai užakcentu, užakcentuojant tai pranešime. Tai yra pagrindinė investicinė priemonė ir tuo tikrai galime didžiuotis. Norėčiau trumpai pakalbėti ir apie pranešime cituojamas gairias, rekomendacijas, kurias parengė nepriklausomos e, agentūros sinergija. Aš pasigendu pranešime nuorodų į sinergiją. Mano tekste, e, turimame tekste, apie tai kalbama devintajame puslapyje. Jei maža ar vidutinė įmonė nori lengvai pasinaudoti, nori leng... prieigos prie finansinių išteklių, prie rizikos kapitalo. Nesvarbu, ar tai būtų lėšos iš ESI, iš Europos investicijų fondo ar iš struktūrinių fondų, jiems tiesiog reikia pinigų. O jei kalbame apie EFSI, Europos strateginių investicijų fondą, mes akcentavome, jog norėsime daugiau įvairesnių instrumentų ir svarstėme, ar tie instrumentai bus dar toliau suskaidyti, ar jie bus vienu įpū, vienoje vietoje skirti MVI. Reikia sinergijos ir reikia išnagrinėti visus instrumentus, kurie yra prieinami Europos Sąjungoje. Ir mes taip pat turėtume išlikti nuseklus, išsiaiškinti, ar viskas vyksta teisingai, ar kažkas kitas neteisingai kažką daro, galbūt reikia kito dokumento. Ir galiausiai Noriu kai ką pasakyti apie iniciatyvą dabar įgyvendinamą e, daugiau paramos skirti startuoliams. Apie tai buvo kalbama kolegas Žekovskos pranešime. Iš tikrųjų yra daugybė startuolių, jiems skiriama daug paramos. Problema yra e, pasiekti, kad startuolis virstų didesnė įmonė. Masto didinimas yra svarbiausia kliūtis. Mikrokreditai e, startuoliams yra. Yra e, kitokio finansavimo galimybės, tačiau kai nuo poros, turi perti nuo poros milijonų eurų prie kelių šimtų milijonų eurų įmonės, būtent tuomet paaiškėjo, kad finansų trūksta turėtume palengvinti situaciją čia. Taigi, porą dalykų. Visų pirma, kodėl vienoms valstybėms sek, sekasi geriau nei kitoms, gal galima būtų sulaukti paaiškinimų. Antras dalykas – sinergija. Ir galiausiai startuoliai ir kaip startuolį paversti e, visapusiškai klestinčią įmonę. ir galbūt galėtume labiau pasiremti tuo pranešimus, kuris parengtas. Dabar žodis Europos komisijos atstovams. Pas mus yra ponia Colin Wolf ir ponas Marek Prezor. Kas norėtumėte te kalbėti? Ačiū, ponė pirmininkė. Aš esu iš regionės politikos uh, E, direktorato, dirbu tvaraus augimo padalinyje, aš klausiausi diskusijų bei pranešimo pristatymo. Diskusijose išgirdome, e, kad akcentuojami finansiniai srautai, būtinybė užtikrinti e, geresnius finansinius srautus ir geresnės prieigos prie alternatyvių finansų galimybės. Taip pat buvo išsakyta pastebėjimų dėl supaprastinimo procedūrų ir įvairių finansavimo šaltinių sinergijos siekti. E, aš taip pat užsirašiau, kad būtina e, akcentuoti gebėjimų kūrimą ir viską supaprastinti, kad naudos gavėjai galėtų geriau, geriau dirbti ir būtų partnerystės, taip pat geriau panaudoti regionų e, potencialą ir kad miestai galėtų geriau pa, pa, paremti verslą ir MVI. E, mažinti kliūtis prekybai, e, verčių grandinės kūrimui, taip pat užtikrinti internacionalizavimą MVI, suteikti galimybės MVI dirbti drauge. Atsižvelgiau į siūlymus užtikrinti didesnės galimybės, kad reikia daugiau mokslinių tyrimų ir analizės, kodėl uh, kai kuriuose teritorijose viskas gerai pasi, pasiteisina ir ką padaryti, kad, kaip paremti kitas teritorijas. Taip pat pažangiosios praktikos pavyzdžių sklaidos platformos būtų naudingos. O kalbant apie esmę turinį darbo, buvo įdomu išgirsti, kad akcentuojamas įgūdžių tobulinimas ir socialinės ekonomikos įmonės atsakydamas į tai, ką Europos komisija daro, norėčiau pasakyti, kad mes manome, jog veiklos programos dabar yra geriau fokusuojamos, sutelktos į teminius tikslus, ypač siekiant užtikrinti, kad parama MVI būtų teikiama atrenkant projektus labiau akcentuojamas E, geresnės kokybės e, būstinė, artumas prie e, paslaugos gavėjų, taip pat darbo metodų modernizavimas, švietimas, mokymas. Mes taip pat akcentuojame paramos teikimo platformų, paramos tinklų kūrimą, technologinis žinių perdavimas ir tai, kas buvo, ir tas E, masto didinimo mechanizmas. Startuoliai, žinoma, gauna paramą, bet paskui iškyla kliučių tolesniam jų augimui. Dėl sanglaudos duomenų 16 straipsnis. Manoma, kad apie 8 tūkstančiai ES įmonių pasinaudos parama per E, per atinantį laikotarpį apie 140 tūkstančių startuolių turėtų pasinaudoti šią paramą. O kalbant apie paramą, mes tikimės, kad bent pusė tos paramos gali ateiti per finansinius instrumentus ir mes darome viską, kad pasiektume sėkmės. Čia norėčiau atsakyti kai kurios konkrečius klausimus. Dėl supaprastinimo mes labai daug dirbame Ir čia norėčiau paminėti aukšto lygio grupės darbą ir jos rekomendacijas dėl administracinės naštos mažinimo naudos gavėjams ir ypatinga dėmesį skiriama MVI šiuo požiūriu. Atsakydamas į klausimą dėl finansavimo skirtingų šaltinių suvienijimo, jų sinergijų. Mes labai daug dirbame, kad finansiniai instrumentai. E, Lygia greta nuosekliai dirbtų Europos investicijų fondas 2020 programa. Projektai kurie perina atrankos procedūrą pagal Horizontas 2020 programą, dažnai būna geri projektai, tačiau dėl įvairiausių priežasčių kartais nesulaukia paramos ir norim, mes darome viską, kad e, jeigu tai aukštos kokybės projektai, jie būtų skiriama parama iš Europos struktūrinių fondų, taip pat parama regionams. Ieškome būdų paspartinti gyvendinimą ir tai mūsų darbo dalis E, raginame žmonės dirbančius su regionais ir šalimis, kad būtų paspartėtų programų kūrimas, kad, kad greičiau būtų vykdoma projektų atranka. Dėl vėluojančių mokėjimų, atsakydamas iš šiuos komentarus, mes sprendžiame šias problemas ir noriu patikinti jūs, kad mes bandome atsižvelgti ir skirtingų teritorijų skiriamuosius uh, E, bruožus, e, akcentuodami regionų gyvybingumą arba e, ragindami pas tuos regionus, kurie atsilieka ir kuriuose MVI plėtra nėra tokia gera, kaip turėtų būti. Mes e, pasitelkėme ir kitas priemonės ir žiūrime, kaip jas galėtume panaudoti, ypač internacionalizavimo kontekste makroregioninė strategija čia pasitarnauja. Ir siekiame apreipti kuo didesnę teritoriją. Ir galiausiai, ir tai labai svarbu, bandome išduoti potencialą. Mažų ir vidutinių įmonių plėtra, atsižvelgiant į dabartinę pabėgėlių krizę, mes dirbame labai glaudžiai su valdančiomis institucijomis, raginame jas imtis šių klausimų ir bandome e, nagrinėti, kaip tą klausimą išpesti regionų ir vietos kontekste. Ačiū. Labai ačiū. Toliau, pane Damato, prašom, galite apibendrinti diskusiją. Ačiū. Ačiū visiems kolegoms už komentarus. Aš ir pati parengsiu pakeitimų tam, kad e, e, dar pagerėtų šis pranešimas. Dėl to, ką pasakė kolega Van, Rist, Van Vistelroj. Buvo tyrautasi, kodėl uh, E, vienose valstybėse narėse MVI sekasi geriau negu kad kitose įgyventinant e, teminį tikslą numeris 3. Tam tikrose regionuose, tam tikrose valstybėse narėse e, yra konkrečių programų skirtų teminiam tikslui numeris 3. Toks būtų mano atsakymas. Bet, aišku, dar tai reikėtų labiau pasigilinti. Aš palankiai e, vertinu e, pasiūlymą, e, kad reikia atskiro punkto dėl tarptautinių aspektų. Tai yra svarbu, bet reikėtų skirti dėmesio ir vidaus rinkai. Taip pat reikėtų užtikrinti, kad valstybių narių vartotojai gaus daugiau informacijos apie MV pagamintų produktų kokybę. Taip pat teigiamai vertinu pasiūlymą. Kalbėti ir apie jaunimo mokymus, taip pat ir E, paskatinimą moteriams užsimti verslu, kai kuriuose valstybės narise moteris vis dar sustarė su vairiais sunkumais. Taip pat buvo kalbėta apie socialinės inovacijas. Pritariu tam, e, ypač konvergencijos laikotarpį išgyvenančiose regionuose, e, kai kurioms įmonėms kyla E, įvairių sunkumų, tai irgi reikėtų atsižvelgti. Taip pat tikiuosi, kad e, gausiu e, ir daugiau pasiūlymų ir kad artimiausių metų dar labiau patobulinsiu šį pranešimą. Labai ačiū. Dabar galime pereiti prie kito mūsų darbo tvarkės klausimo. Tai yra pranešimo projektas apie pažangėją specializaciją 2014-2020 metų planuose pažangiai specializacijai skiriama daug dėmesio, nes tai padeda įgyvendinti strategiją vietos lygmenių. Pažangiausios specializacijos iniciatyvos tikslas e, yra e, skatinti žinių sklaidą, augimą ne tik pažangiose regionuose, bet e, ir labiau atsilikusiose regionuose. Čia yra svarbus ir finansavimas bet e, ne visi regionai atitinka dabartinius e, kriterijus. E, jie rengia dabar savo strategijas, kurias atitiktų komisijos veiksmų planus. Šiandien kolega Valkarsel Siso pateiks savo pranešimo projektą. Pakeitimus galite teikti iki vasario 25 dienos vidurdienio. Diskusijoms galime skirti kokias 45 minutės iki be 15.11. Dabar suteikiu žodį pranešėjai, prašom. Ačiū pirmininkė. Aš kalbėsiu labai trumpai, nes manau, kad jūs, pristatydama šį darbo tvarkas klausimą, jau pasakėte, kad iš tikrųjų ši iniciatyva labai svarbi Europos Sąjungai. Inovacijos yra esminės, norint pagerinti ES ekonomikos konkurencingumą ir kuriant geras darbo vietas bei gerinant užimtumo situaciją visoje Europos Sąjungoje. Šiuo metu mes jau turime programų, bet kol kas dar nėra konkrečių rezultatų. Strategijas turėtų įgyvendinti ir valstybinės institucijos, ir privataus sektoriaus subjektai. Jūs, ko gero, jau perskaitėte pranešimą. Pranešimas yra padalintas į šešias dalis ir įvairiose pranešimo dalise aš kalbu apie atskiras sritis, e, kur svarbu įgyvendinti pažangiosios specializacijos iniciatyvą. Pranešimo tekstą dar galima tobulinti, pasinaudojant jūsų pasiūlymais, aš esu tikras, kad jūs pranešimo tekstą tikrai praturtinsite. Su nekantrumu laukiu įvyksiančios diskusijos ir jūsų komentarų. Tikiuosi, kad visų mūsų dėka parengsime e, e, tokį dokumentą, kuris galės sustiprinti pažangiausios specializacijos iniciatyvą Europoje. Taigi iš anksto dėkoju visiems, kas dalyvaus diskusijoje ir pateiks komentarų. Ačiū pranešėjai. Dabar suteiksime e, žodį ponui Van Miltenburg. Tai yra vienas iš šešėlinių pranešėjų. Prašom. Ačiū pirmininkė. Kiek supratau, kitų šešėlinių pranešėjų salėje nėra, tai dėl to man iš karto ir suteikėte žodį. Aš visų pirma norėčiau padėkoti pranešėjui, dokumentas yra tikrai geras, bet turėčiau ir keletą komentarų. Struktūriniams e, fondams e, e, teikia didžiulis vaidmuo skatinant inovacijas Bet struktūriniai e, fondai labiau veikia vargingesniuose regionuose, bet turtingose regionuose nebe. Aš pats esu iš Niderlandų pietinio regiono ir mano regione e, nuo 14-20 metų inovacijoms turėtų būti skirta 75 milijonai eurų. Taip pat e, didžiulės sumos skiriamos ir e, e, moksliniams tyrimams, inovacijoms. Bet mes negalime naudoti to paties sprendimo visoms, visiems regionams. Reikia diferenciacijos, reikia skirtingo požiūrio, nes e, tarp valstybių narių regionų egzistuoja didžiuliai skirtumai. Ekspertai, kurie dirba RIS3 iniciatyvos srityje, e, sako, kad e, reikia daugiau lankstumo įgyvendinant RIS 3 iniciatyvą. Taigi šią iniciatyvą reikėtų priderinti prie besikeičiančio pasaulio. Taip pat reikėtų mažinti administracinę naštą, taip pat vengti bereikalingų procedūrų. Taip, stebėsenos reikia, bet nereikia bereikalingų stebėsenos mechanizmų. Reikia pagerinti dabar egzistuojančius stebėsenos mechanizmus, bet nekurti naujų. Taip pat gal būtų galima pasinaudoti e, inovacijų e, e, rezultatų suvestinę. Innovation Survey. Toliau EFSI ir Horizontas 2020 programa. E, e, tai irgi siejasi su RIS 3. Bet įgyvendinant skirtingas programas yra e, taikomi skirtingi kriterijai, skirtingos sąlygos ir skirtingas kofinansavimo koficijantas. Mūsų tikslas yra um, pagerinti Europoje atliekant, atliekamų mokslinių tyrimų poveikį. Aš manau, kad taip pat reikėtų labiau atsižvelgti e, į rinkos poreikius. E, ne visą laiką investuojant į mokslinius tyrimus automatiškai tai reiškia, kad bus sukurti novatoriški produktai. Svarbu, kad įvairūs ekonomikos sektoriai tarpusavė bendradarbiautų. kad regionai tarpusavyje bendradarbiautų. Regionai gali pasinaudoti skirtingą kitų regionų patirtimi, bet, kaip jau sakiau, nėra vieno sprendimo, kuris tinkamas visiems. E, taip pat ir mokslinių tyrimų centrai neturėtų veikti izoliuotai, jie turėtų irgi bendradarbiauti. Taip pat e, moksliniai, moksliniai tyrimų centrai turėtų bendradarbiauti su įmonėmis tam, kad e, e, inovacijos galėtų patekti ir į rinką. Dabar nemažai įmonių kenčia dėl to, kad pažangiausi darbuotojai migruoja į kitas šalis. Kitoms Iš tikrųjų, įmonėms kai kada labai sunku susirasti tinkamų darbuotojų. E, tai irgi svarbi problema, ją reikėtų spręsti. Dabar kolega kito šešėlinio pranešėjo vardu, ponas Liuer. Dėkui. Aš EKR e, komentarus pateiksiu ir savo perspektyvą taip pat. EKR e, frakcija sako, kad e, tai, kas siūloma, yra konstruktyvu. Mes pritarėme pranešėjui tam, kad jis sako, kad turime siekti e, mokslų e, paremto augimo, tvaraus augimo, ne tiek dideliuose e, miestuose, bet ir uh, regionuose. Ir šiame procese turi dalyvauti ne tik verslininkai, bet ir vietos ir regionų valdžia. Ir tą e, galima užtikrinti, užtikrinant geresnį saveikumą tarp įvairių valdymo lygių. Ir čia reikia neužmiršti energetinio saugumo ir apsirūpinimo energija aspekto, o moksliniai tyrimai e, turėtų čia prie viso to svarbiai prisidėti. EKR mano, kad su šiuo procesu susiję procedūros turi būti supaprastintos ir tai leistų išspręsti tas susitelkusias problemas. O dabar šiek tiek apie pažangiosios specializacijos istoriją. Tada a, kitaip šis, ši savoka vadinosi. Anksčiau kalbėjome apie specializuotą a, pramoninę veiklą ir ją aptarnaujančias veiklas. Ir kai vykdavo technologiniai pasikeitimai arba keitėsi konkurencinė aplinka, pavyzdžiui, anglies ar laivų pramonėje, dėl to labai nukentėdavo rajonai. Taigi ta pažangioji specializacija, kai specializuojasi tik vienoje e, srityje ir pritrauki atitinkamus specialistus, gali būti ir pavojinga. Turime neužmiršti ir to. Jis turi ne tik pliusų, bet ir minusų. Ir čia turime pabrėžti tą e, sugebėjimą prisitaikyti, adaptuotis. Turime siekti, kad būtų tokia specializacija, e, kad kai mm, situacija keisis, kai bus vystomasi, e, tai, tai neliksime prie sudužusios geldos. Dėkoju. Toliau ponas Škurlets. Dėkoju pirmininkė. norėčiau pakomentuoti savo ruoštų pranešimo projektą. Jisai skirtas moksliniam tyrimam ir inovacijai. Pažangioji specializacija yra platesnio pobūdžio. Turime sugebėti pasinaudoti visais esamais ištekliais, kompetencija ir tomis specializacijomis, kurios jau yra įvairiose regionuose. Miestai ir regionai nuolat sakoma yra ES variklis. Dėl to pritarčiau a, tai pranešimo daliai, kuriame kalbama apie tai, kad valstybės narės turėtų mm, parengti savo pažangiosios specializacijos strategijas, išlaikydamos regioninį e, aspektą, nes tai leistų geriau pasinaudoti sanglaudos lėšomis. Manau, kad pranešime mm, teisingai pasakyta, kad fondų mm, įvairių finansavimo priemonių sinergijos nėra užtikrinamos. Tam reikia uh, geresnio daugia pakopio valdymo ir turime siekti tokį valdymą sustiprinti. Taip pat e, čia turėtume į makro regionus orientuotis ir tas regioninis požiūris, makro regionų bendradarbiavimas leistų geriau pasiekti uh, Mm, pažangiosios specializacijos projektai tada būtų sėkmingiau įgyvendinami laikantis Europą 2020 strategijos tikslų. Ir čia norėčiau pabrėžti, kad pranešimas per daug dėmesio skiria kompetencijos centrams, taip vadinamiems Centers of Excellence. Turime neužmiršti, smulkių ir vidutinių įmonių, kurios dažnai yra inovacijų varikliai ir gali prisidėti prie regionų plėtros ir prie pažangiosios regionų specializacijos remiantis regionų kompetencija ir turimais ištekliais. Turime uh, taip pat pasakyti, kad šis pranešimas per daug dėmesio skiria techniniai, techninėms inovacijoms. Kalbant, pavyzdžiui, apie žiedinę ekonomiką, čia e, labai didelis dėmesys skiriamas investicijoms į verslininkų žinias, kad būtų sukurti nauji ekonomikos modeliai. Reikia taip pat didinti Europos žmonių informuotumą ir siekti, kad keistusi elgesys. Jei neinvestuosime į, į savo pačių požiūrį ir elgesį, tai nelabai daug pasieksime. Pane Damato, ačiū pirmininkė, ačiū pranešėjui, jos varstoma tema be galo įdomi. Kalbant apie laikotarpį nuo 14 iki 20 metų, tai um, Iš tikrųjų, pagal pažangiosios specializacijos iniciatyvą moksliniams tyrimams ir inovacijoms skiriama daug dėmesio atsižvelgiant į e, regionų specifiką. E, RIS 3 iniciatyva turėtų paversti ekonomiką konkurencingesnę, sukurti daugiau e, darbo vietų, taip pat turėtų skatinti keitimąsi geriausią turimą praktiką, o taip pat turėtų skatinti ir verslumą. Manau, kad pagrindinis dėmesys turėtų būti e, skirtas mikro ir MVI įmonių konkurencingumui, taip pat e, vadinamųjų žaliųjų įmonių konkurencingumui. Visos suinteresuotos pusės turėtų būti įtrauktos į RIS3 iniciatyvos įgyvendinimą visose regionuose. Bet e, reikia E, atsižvelgti ir į specializaciją. Taip pat noriu pabrėžti, kad įgyvendinant RIS 3 iniciatyvą reikia siekti ir partnerysčių. Apie tai jau kalbėjo ir kolegos. Kai kurios valstybės narės e, nusprendė, kad RIS 3 iniciatyva turi būti gyventinama nacionaliniu lygmeniu. Nebuvo atsižvelgta į tai, ką mano patys regionai ir dėl to nukentėjo pažangiosios specializacijos idėja. E, regionų e, institucijos, savivaldybės e, procese vis dėlto turėtų dalyvauti. Pranešime taip pat kalbama, kad reikėtų skatinti privataus ir viešojo sektoriaus partnerystės. Aš tam neprieštarauju. Uh, bet e, e, reikia įvertinti tokių partnerysčių kūrimo sąlygas. Kai kuriuose valstybėse narėse dėl to e, buvo susidurtas tokiamis problemomis kaip pelno privatizavimas. Tai čia reikėtų vis dėlto atsargiai tokias viešo ir privataus partnerystės, sektoriaus partnerystės kurti. Ačiū. Dėkuoju toliau, ponas Edrevičius. Dėkui. Šis pranešimas atspindi e, mano partijos ir mano požiūrį, ką daro Europos Sąjunga, to, ko neturėtų daryti. Nes čia einame link didesnio planavimo ir supervalstybės nuo 20 metų. Jei mes pasirinktume ką reiktų daryti, tai norėtume tiesiog tas lėšas naudoti moksliniam tyrimam. Čia kalbame apie pažangios specializacijos skatinimą tose vietose, jei jose nedalyvautų, neveiktų rinka. Bet yra vietų, kuriuose ir vyksta ta pažangioji specializacija, pažiūrėjau, Junknės karalystės West Midlands e, regione mes galim viską tą patys padaryti ir tą pažangioji specializacija, kaip čia pateikta, mum tikrai jokios naudos neduoda. Dėkui, ponas Hekman. Dėkui. Ir aš norėčiau prisijungti prie diskusijos. Noriu padėkoti pranešėjui už įdomų pranešimą. Čia paliečiama nemažai svarbių dalykų, pavyzdžiui, e, būtinumas užtikrinti geresnį koordinavimą tarp įvairių vadovavimo lygių, instrumentų ir priemonių sinergiją, inovacijų finansavimas. Norėčiau kaip dėmesį į vieną dalyką, kuris mano nuomonė yra svarbus. Jei pažiūrėsime į regioninės strategijas skirtas inovacijom. Tai daugeliu atveju ta pažangioji specializacija įvairiose regionuose yra panaši. Daugelis regionų dažnai specializuojasi tose madingose sektoriuose, ir nebūtinai maksimaliai išnaudoja vietos galimybės. Taigi, mes turėtume apie tai pagalvoti. apie tai, kas galbūt nėra visat labai patrauklu mm, vystant regionus, tai vadinama baltoji ekonomika. Didelė chemijos pramonės koncentracija ar staklių gamyba, e, kuriuose yra įdėkta daug inovacijų. Ir turime atvirai parodyti, kad kalbant apie tą pažangę specializaciją, kaimo vietovių vystimasis, remiantis pažangiają specializaciją ES yra svarbus. Aš pateiksiu atitinkamus pakeitimus, kuriuose pabrėšiu tai, kad reikia derinti mokslinius tyrimus ir inovacijas prie ekonomikos poreikių. kad mokslo ir verslo pasaulis veiktų kartu. Taip pat minėsiu tai, kad agentūros, kurios atsakingos už finansavimą, galėtų veikti drąsiau, ne tik vertinti, mm, ką verta finansuoti, bet ir susidoroti su finansinių poreikių iššūkiais ir parodyti, kokios veiklos rytis būtų daugiausia žadančios. Tai yra, kad reikia orientuoti tik į didelius svarbius inovatyvius projektus, kaip pavyzdžiui šviesolaidžiai ar lazerinės technologijos, bet neužmiršti, kad E, mikro ir mažose įmonėse galima dažnai rasti labai įdomių inovacijų. Dėkui po to, ponas Van Nistelrooy. Pirmininkė. Mano kolegos pranešimas pateikė puikią padėties apžvalgą bet aš norėčiau išsakyti net keletą pastabų. Visų pirma, pradėti nuo Etheridge išsakytos minties. Jis paminėjo West Midlands teritoriją Junktinėje karalystėje. Ten prasidėjo pramoninė revoliucija, ten buvo sukurtas buvo sukurta garo mašina, garo traukinys. Manau, kad e, Europos laukia nauja užra. Tai susiję ne tik su naujų produktų e, sukūrimu ir naujų technologijų, naujų procesų gamyba. Svarbu, kad tai vyksta įvairiuose pasaulio kraštuose. Ir informacijos kombinavimas ir darbas drauge yra svarbiausias dalykas čia, nes kitaip viską, viskas bus prarasta. Tai pasakyti nėra apie West Midlands regioną. Ir būtent apie tai kalbama šiame dokumente. Tie, kas pasirenka išmanę specializaciją, paprastai renkasi penkias, šešias temas. Uh, kurios yra akcentuojamos. Galima pasitelkti MBA ir kitų įmonių žiniomis ir patirtimi, visą tai pakelti iki Europos lygmens ir, ir, ir gauti naudos iš to. Galima 50 kartų iš naujo išrasti dviratį, vis tiek tai bus dviratis, arba tik vieną kartą išrasti dviratį ir, ir paskui gaminti daug ratų, daug dviračių, gaminti automobilius. Manau, kad reikia e, įvertinti visų regionų privalumus ir juos išnaudoti. Aš labai raginčiau e, pasirinkti tokį požiūrį. Noriu pakomentuoti ir turinį. Gruodžio mėnesį šiame komitete. Šis komitetas lankėsi bendrame mokslinių tyrimų centre ir ten praleidome visą dieną. E, domėjomės, kokie tyrimai ten vykdomi, ir kokios gairės teikiamos e, e, sumanios specializacijos projektams valstybėse narėse. Klausimas, ar, ar kaip matyti situaciją, ar, e, pus, ar stiklinė pustuštė, ar puspilnė. Atsakymas buvo puspilnė, bet dar yra nemažai svarbių sričių, kuriuose reikia siekti pažangos. partnerystės sutartise ir strategijose reikia akcentuoti ne tik aksantę reikalavimus, bet taip pat siekti viską įgyvendinti. Todėl džiugiuosi, kad 25 straipsnėje komisija raginama parengti vidutinės trukmės e, peržiūros ataskaitą. kad galėtume išsiaiškinti, kas pasiteisino ir kur reikia uh, ką nors koreguoti prieš paskelbent septintąją sanglaudos ataskaitą. Norėčiau išgirsti ir Europos komisijos komentarus šiandien. Įvyko mini klausimas mūsų komitete jau. Ir tuo metu tapo aišku, kad su mani specializacija turi būti tvarus procesas. Yra Europos regionų plėtros fondas, jis susijęs su 2010 strategijos tikslais, bei tai susijęs su sanglaudos politikos tikslais. Sanglaudos politika nereiškia vien vokelių išdalinimą valstybėms narėms. <clears throat> tai iš tikrųjų ne pinigai tai galimybė savo automobilį aprūpinti keturiais ratais, o ne pagaminti vieną ratą ir e, atsipūsti ant laurų. Pakalbėkime apie informacijos technologijų ir telekomų sektorių. Prieš dešimt metų Europa buvo svarbi rinkoje su Nokia ir daugybė globalių įmonių augo, bet mes atsiputėme, atsipalaidavome ir kai reikėjo žengti kitą žingsnį, jo nežengėme. Dabar dominuoja rinkoje Amerikos įmonės. Jos mus pralenkė, nes jos siekia masto ekonomikos. Jos norėjo bendradarbiauti tarpusavyje, mes ne. Jos pasirinko naujovišką požiūrį, mes ne. Ir mes telekomus sektoriuje mūsų rinkos, mes nebesame rinkoje. Pakalbėtume apie fotoniką, 3D e, spausdinimą. Visur turime dirbti drauge. Tai yra iššūkis. Ir jeigu mes nežengsime to žingsnio, kurio nežengėme prieš dešimt metų, mes praleisime galimybę ir vėl. Ir manau, kad tikrai reikia susijęti mokslinius tyrimus su įgyvendinimu. Tai darome pagal regionų politiką, bet reiktų viską daryti taip, kad pinigai nebūtų automatiškai skirti MVI, e, regionams ar įmonėms, bet reikia išsiaiškinti, ar įtrauktas ir švietimo sektorius tame regione, ar žmonės yra mokomi, ar vyksta gebėjimų kūrimas, ar yra ilgalaikė strategija. Turime išsiaiškinti ir egzistuojančias iš ankstinės sąlygas. Džiaugiuosi tuo, kad rengiamas toks pranešimas bet norėčiau išgirsti ir komisijos pasisakymą, išgirsti jos atstovų nuomonę. Apie tai, kaip jie 2016 metais rengėsi tikrinti, kokia yra dabartinė mūsų situacija. Nenoriu, kad apie tai būtų tik tai pranešta septintoje sanglaudos ataskaitoje. Noriu, kad dabar mums apie tai būtų pranešta. Kaip jų nuomonė mums sekasi, kokia yra reikalų padėtis. Uh, Pranešime pasigendu europinio matmens e, fondai pagal bendrą valdymą įgyvendami panaudojami, yra specializacija, bet yra ir horizontas 2020, kur e, valdymas yra centrinis, Briuselis sprendžia, kuris projektas tinkamas, kuris ne. Gerai, bet su mani specializacija yra viena iš tų sričių, kuriuose galime dirbti drauge. Reikia žmonių avangardė e, teminiais klausimais. Ir taip pat reikia paramos e, jėgos darbo grupės, kuri paskui paremtų tas pastangas. Europai svarbu nepraleisti šanso dar kartą. Aš pateikiau nemažai pavyzdžių, kur taip įvyko, pavyzdžiui, informacijos technologijų srityje daugybė kitų sričių, kur mes turime neatsilikti nuo kitų ir turime išsiaiškinti, kaip tai skatinti mokyklose bei institucijose. Išmanieji miestai, išmanioji specializacija, kaip visa tai draugė pasiteisina. Tai taip pat klausimas komisijai. Aplinkosaugos direktoratas užsima e, tos sampratos klaida. Prieš keletą metų buvo e, susikūręs merų tinklas, bet jeigu pakrapštai paviršių, pamatai, kad remiamasi tais pačiais senais metodais. Kodėl nepasirinkus kitokio išmaniųjų miestų požiūrio ir, ir kitokios išmanios specializacijos regionų lygmenių? Amsterdamo paktas netrukus bus sudarytas. Miestai visapusiškai traukti pagal regionų politiką. Kodėl nepasiekus daugiau sinergijos tarp išmanių miestų ir žmoniosios specializacijos? Apie tai jau kalbėjau anksčiau. Svarbiausia čia ne pinigai, o požiūris, kurį pasirenkame. Praeitie man, išmaniosios specializacijos nebuvo. Buvo sukurt, įkurta nemažai technologinių parkų praeitie ir ten dabar dirba tik tai e, registratoriai. Įmonės iš ten išsikėlė. Tai, tai katedros dykumoje. O išmanioji specializacija būtų ir, ir vengia tokių e, pramoninių parkų kūrimo, kurie po poros metų ištuštėja. Turime pasimokyti iš praeitie padarytų klaidų ir pasiekti, kad skatintume sumanė specializaciją. Nepakankamai tai akcentuojame Europoje dar. Reikia užtikrinti tikrą europinį matmenį čia. Ir komisija turi tai akcentuoti. Išmanioji specializacija buvo puikiai panaudota rengiant programas bet kai reikėjo susirasti partnerių ir papra, paspartinti procesus, kai tie partneriai buvo rasti, e, tai nebuvo taip paprasta, tai tai iškėja paskaičius. Sevilijos pranešimą. 2016 turėtų būti, parengt, 2016 turėtų būti parengtas e, vertinimo pranešimas. Pirmininkė kolegos noriu priminti, kad neturėtumėte kalbėti ilgiau nei pranešėjas, kai vyksta diskusija. Apgėlestauju dėl to. Tikriausiai tai buvo paskutinį kartą. Toliau žodis ponai Ropiai. Ačiū pirmininkė, pasistengsiu kalbėti trumpiau, negu pranešėja kalbėjo. Iš tikrųjų, e, na, susipažinant su dokumentu, kyla šiek tiek tokia įdomi mintis, kadangi praktiškai 14-20 metam, tai pirmą kartą valstybės narės yra įpareigotos parengti mokslinio tyrimų ir inovacijų strategijas, e, kaip būtent stiprinti regioninę inovacijų galę. Tai labai keistai, man atrodo, kada, reiškia, rašoma, kad apgalestaujama, kad kai kurios valstybės padarė nacionaliniu lygiu, o ne regioniniu lygiu tai kaip galėjo iš vis tada e, padaryti tas strategijas ir kaip galėjo tas strategijas na, komisija laiminti, priimti ir taip toliau. Tai iš tikrųjų, ar nereikėtų mums e, aiškiau ir e, griežčiau pasakyti, kad paraginti komisiją, kad reiškia, susitiktų su tom valstybėm narėm, kurios pateikė be regionų dalyvavimo, e, peržiūrėti tas strategijas jas patikslinti, tas strategijas, kad paskui nebūtų taip, praeis 14-20 metų laikotarpis ir mes vėl šnekėsim, kad dalis valstybių neįgyvendino regioninės politikos, daugiau centralizavosi, didesnis e, skirtumas valstybėje nariai ir e, galima pasakyti, kad galbūt atskira valstybė narė arba atskiras regionas neturi idėjų, poreikio neturi. Bet mes pažiūrėkime vien pavyzdžiui į atsinaujinančią energetiką. Europa šiandieną apie 53 procentus perka energetiką iš trečiųjų šalių. Reiškia, turim labai plačią dirbą, labai plačią erdvę e, šitai sryčiai. Ir mes, aš garantuoju, kad rasime Europoje regionų, kuriuose, sakykime, 80 procentų šiandieną atsinaujinantis energijos gaminama. Ir rasim regionų, kur bus 10-15 procentų. Tai e, turim savo pinigus, turim savo resursus ir galim šitą sritim tikrai dirbti. Aš tikrai manyčiau, kad e, klausimas labai svarbus ir kas buvo paminėta, yra ir Lietuvoje tokiu atveju, kada buvo investicijos daromos dėl investicijų, padarytos plino lauko infrastruktūrinės investicijos ir šiandien nenaudojamos. Tai iš tikrųjų mes turim ir atsisukti šiek tiek atgal ir būtent valstybės narės savo strategijose turi ir tuos klausimus įvertinti ir komisija turi labai atidžiai tai pažiūrėti. Ačiū. Thank you. Thank you very much. Uh, it was the last speaker from, from... Ačiū, išklausome paskutinį kalbėtoją e, komiteto narių vardu Ir dabar žodis ponui Colin Wolf ir Markui Psenofui. Nežinau, kuris, nežinau, ar teisingai ištariau pavardę, bet prašau, ponai, žodis jums. Ačiū pirmininkė, ačiū visiems kalbėtojams. Tai tikrai svarbus pranešimas. Pirmajame jau punkte akcentuojama pažangioji specializacija, pažangios specializacijos prožiūris, prisidedant prie 2010 strategijos tikslų. Tai tikrai esminis dalykas, kalbant apie tai, kaip regionų politika galėtų paremti augimą ir darbo vietų kūrimą. Dirbame su jumis ir draugės su kitais plėtodami koncepcijas ir tikrai tai akcentuojama, tai yra iš, iš apačios į viršų koncepcija, bandant išsiaiškinti silpnasias vietas. Ji neprimetama, bandoma pasiremti remtis tuo, ką patys regionai nori daryti. Mes dirbame su jumis remdamiesi reglamentavimo. E, sistema, aiškindamėsi, kaip dirbti toliau ir akcentuojame visą programų kūrimo procesą, kad užtikrintume, jog sumaniosios specializacijos požiūris būtų tinkamai įtrauktas į šias programas. Žinome, kad tai dar tik vykstantis projektas, jį galima tobulinti, bet tai svarbu įvertinti tai, kas jau įvyko. Uh, E, tikriausiai svarbu visiems būtų pranešti štai, kad per pažangę specializaciją mums pavyko mobilizuoti paramą ir e, reikalingus specialistus iš e, komisijos tarnybų Čia yra mokslinio tyrimų ir inovacijų direktorato atstovai, dirbame ir su kolegomis augimo direktorate, tais, kurie užsima įmonėmis. Jūs kalbėjote ir apie mok... moks... jungtinis mokslinių tyrimų centras taip pat dalyvauja. Darome viską, kad partnerystės regionuose pasiteisintų, būtų įgyvendintos ir kad tyrėjai būtų skatinami dalyvauti pažangiosios specializacijos strategijose, ypač įtraukiant verslo bendruomenę į E, į šį darbą, taip pat pasitelkiant regionų valdžią. Ir mes pasinaudojame jūsų parama, raginant valstybės narės suburti draugien mokslinių tyrimų bendruomenės, su, su, suvesti jas su verslo bendruomenėmis, ypač atsiliekančiose regionuose, kad visas procesas pasiteisintų. Uh, ir pasiekta būtų geriausių rezultatų, naudojame tas priemonės, kurios jūs minėjote, mikroregionų parama ir kitas regionų politikos priemonės, kad partnerystės pasiteisintų. Norime užtikrinti, kad, kad kad vykstančiems procesams mes galėtume praktikoje viską įvertinti, kad būtų keičiamasi pažangiaja praktika, kad žmonės suprastų, kas vyksta ir paremtų tai, kas daroma. Pagrindiniai instrumentai tai yra pažangiosios specializacijos strategijos platforma. Regio direktorate mes čia dirbame su Jungtiniu mokslinio tyrimų centru Sevilijoje. Noriu pasakyti, kad tam prireikė susijęti, suvienyti 170 regionų Europoje ir išsiaiškinti, koks pažangiosios specializacijos požiūris pasitvirtintų. Uh, kalbant apie temas, kur, kurios buvo pasiūlytos pagal šią strategiją įvairiose regionuose, reikia dirbti, dirbti kad išliktų parama jam. Visų pirma, temos tai energija, našus energijos naudojimas, parama atsinaujinančios energijos šaltiniams. E, pramoninis modernizavimas, 3D e, spausdinimo technologijos, nanotehnologijos. Noriu pabrėžti, kad tai susiję ne tik aukštosiomis technologijomis, pavyzdžiui, agro maisto sektorius, parama skaitmeniniai darbo tvarkė, vidaus, bendra vidaus rinkai yra dar viena ketvirta tema, kuri yra susijęma su žiedinės ekonomikos e, procesais. E, atsakant į jūsų išsakytus konkrečius klausimus ir raginimus, išnavėti kurios klausimus, džiaugiamės, kad jūs dalyvaujate diskusijose ir norėčiau paminėti keletą renginių. Uh, kitą savaitę regionų iniciatyva nes regionai ypač suinteresuoti šiuo požiūriu, e, bus vy, vyks partnerių suvedimo renginys, tai avangardinė iniciatyva. Daugiau nei 25 regionai yra susivienyje e, e, Šiaurės Brabanto regiono iniciatyva Siekėme užtikrinti, kad viskas praktiškai, visi praktiniai klausimai būtų išspręsti ir kad būtų sąsajos su verslu, kad verslas dalyvautų. Žinių mainų platforma, čia dirbame su regionų e, komitetu ir ypač akcentuojame bioekonomiką Balandžio pabaigoje šiuo klausimu bus renginys ir atsakydamas į pono Vanistelrojaus pastabą dėl būtinybės šiais metais peržiūrėti situaciją. E, birželio pradžioje bus svarbi diskusija e, iš išmanių pažangių regionų konferencija, kur nagrinėsime tai, kas iki šiol pasiekta šioje srityje, kad galėtume tai įvertinti, pasimokyti ir suteikti paramą toliau e, rengiant tolesnius regionų kelio gairių planus ateičiai. Taigi tai svarbu, kas, kalbant apie tai, kas šiais metais numatyta. Dabar norėčiau konkrečiai atsakyti į, į užduotus klausimus. Ką darome, kad iš ankstinės sąlygos būtų tinkamai įtrauktos. Mes pritarėme jūsų nuomonį, kad tai ne tik dokumentas popierius, teisėkuros e, projektas. Visą tai turi būti gyvendinta. Pažangiosios specializacijos požiūris yra susijęs ne tik aukštosiomis technologijos, bet ir su sektorių tradicijomis. Būtinybė e, pasitelkti e, stipresias regionų pusės Europoje. Ir čia ypač remiamės jūsų darbų, jūsų paramą atsiliekantiems regionams, tradicinėms pramonės rytims. Taip pat bandome nutiesti sąsajas ir bandome užtikrinti, kad viskas būtų susijęta ir su maniųjų miestų iniciatyva. Miestai yra ta vieta, kur toks inovatoriškas požiūris gali pasiteisinti ir kur galima pasiekti sėkmės, kad galėtume paskui pasinaudoti tais pavyzdžiais ir pritaikyti juos visose pažangiuose regionuose. Ir mes labai sveikintume e, pranešime e, išdėstytą raginimą 2017 parengti ataskaitą, kad viskas pasiteisintų. Tai labai svarbu regionų plėtrai ir indėliui į 2020 strategijos tikslus. Galime viską nagrinėti taip, kad būtų tinkamai, galima tai tinkamai vertinti. Labai ačiū. Na ir dabar pranešėjų žodis, prašom. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, norėčiau kuo nuoširdžiausiai padėkoti visiems, kurie sudalyvavo diskusijoje. E, tikrai nuskambėjo be galo įdomių pastabų. Galėčiau pritarti e, daugeliui pastabų, kurios buvo išsakytos. Ko gero netgi viskam galėčiau pritarti. Jūs labai išsamei pakomentavote mano pranešimą, e, jūsų komentarus atspindėsiu pranešime. Dėl uh, lankstumo, kurio taip reikia. Buvo sakyta, kad uh, nereikia uh, pernelik formalių nuostatų, kurios tarsi suvaržytų šios iniciatyvos įgyvendinimą. Nereikia tų vadinamųjų e, tramdomųjų marškinių šiai iniciatyvai, nereikia pernelik daug e, biurokratijos. Reikia novatoriško požiūrio. Taip pat, e, kaip kad buvo sakyta, reikėtų e, skatinti novatoriškų produktų pateikimą į rinką bei novatoriškas įmonės. Kalbant apie dėstamąją dokumento dalį, o taip pat ir preambulę, tai e, tikrai formuluotės galima patobulinti atsižvelgiant į tai, ką jūs pasakėte, tam, kad parengtumėm kuo geresnį pranešimą. Buvo kalbėta apie e, valdymą keliais lygmenimis. Apie tai kalbama, pavyzdžiui, šeštame punkte. Ir ten taip pat paminėtos ir valstybės narės. kurios nusprendė parengti nacionalinės programas, bet e, kaip savo nuomonę tokia atveju gali išsakyti vietos bei regiono institucijos? Vietos bei e, e, regiono institucijos neturėtų likti nuo šalyje. Joms visame procese taip pat turėtų tekti labai svarbus vaidmuo. Toliau koordinavimas jo tikrai reikia viso iniciatyvos įgyvendinimo metu. Koordinavimo veiksmai reikalingi įgyvendinant programas. Kai kuriais atvejais, ko gero, reikėtų stengtis keisti ir mentalitetą tam, kad būtų siekiama pažangosios e, specializacijos. Taip pat turėtų vykti bendradarbiavimas ir tarp atskirų regionų ir e, regionų viduje. Tai ko gero, tai ir turime omeny, sakydami valdymą, sakydami valdymas keliais lygmenimis. Kai kas sakė, kad reikėtų supaprastinti procedūras. Taip, iš tikrųjų, e, e, tai reikštų paprastesnės administracinės procedūras, kai kas sakė, kad trūksta sinergijos efekto tarp regionės plėtros fondų ir kitų ES finansinių instrumentų. Pranešime mes nurodome, kad yra tik saujelė regionų, nedaug tokių regionų, e, kurie yra užsibrėžę tokius prioritetus, kaip atsinaunančių energijos šaltinių naudojimas ir taip toliau. Mes norėtumėm, kad ir kiti regionai pasiektų tokių pavyzdžių ir taip pat naudotų fondų lėšas tokiais tikslais. Regionai ir valstybės narės turėtų taikyti savus stebėsenos mechanizmus, užtikrindamas, kad yra stebima, kaip įgyvendinama iniciatyva RES3. Taip pat reikėtų, aišku, atsižvelgti ir į e, regionų ekonominius e, ypatumus. Pirmininkė, prieš baigdamas dar norėčiau tarti keletą žodžių apie inovacijas. Įmonės naudojasi vairiomis inovacijų formomis, bet daugiausia tokios inovacijos yra pagrįstos pažangiomis technologijomis. Taip pat pranešime e, nurodau, kad jeigu popieriuje yra parengta gera strategija, ji nebus sėkmingai gyvendinta, jeigu nebus teikiama reali parama įmonėms. Kaip jau sakiau, diskusijose nuskambėjo tikrai daug įdomių minčių ir aš už tai dar kartą norėčiau jums visiems padėkoti, tikrai pasistengsiu jas atsižvelgti. Labai ačiū, tuo ir baigiame diskusiją apie šį pranešimą. Norėčiau Jums priminti, kad pakeitimus galite teikti iki vasario 25 dienos. Toliau. Kitas mūsų darbo tvarkas klausimas tai yra keitimasis nuomonėmis su ponu Simkalas. E, jis yra aukšto lygio grupės sanglaudo su paprastinimo klausimais pirmininkas. Mes nekartą minėjome su paprastinimo klausimus, o dabar turime galimybę susitikti su ponu Simkalas ir su juo pasi... padiskutuoti. Štai atvyko mūsų svečias, malonu Jūs matyti. Okay, the aim of the new Taigi šios aukšto lygio grupės tikslas yra supaprastinti sudėtingas administracinės taisyklės. Praėjusiu metu spalio 20 dieną įvyko pirmas susitikimas su šios aukšto lygio grupės atstovais. E, tame sustikime dalyvavo ES institucijų atstovai, taip pat ir Europos parlamento, konkrečiau regi komiteto atstovai. Gruodžio 1 ir vasario 2 dieną įvyko kiti susitikimai. Ten buvo kalbama apie tai, kaip galima sumažinti kaštus, užtikrinti, kad MVI įmonės gali lengviau pasinaudoti struktūrinių fondų lėšomis. Buvo kalbėta ir apie kitus finansinius instrumentus. E, regi komitetas išreiškė pritarimą šiai aukšto lygio grupiai Iš tikrųjų svarbu supaprastinti administracinės procedūras tam, kad e, daugiau paramos gavėjų regionuose galėtų pasinaudoti struktūrinių fondų lėšomis. Tikrai labai džiaugiuosi, kad aukšto lygio grupės pirmininkas ponas Kalas priemė mūsų kvietimą ir atvyko į komiteto posėdį, tam, kad papasakot apie aukšto lygio grupės veiklą ir pirmuosius rezultatus. Taigi džiaugiuosi, kad šiandien galime padiskutuoti su ponu Kalas. Aš iš karto jam ir suteiksiu žodį tam, kad jis pristatytų aukšto lygio grupės veiklą. Na, o paskui bus laikas e, regi komiteto narių klausimams ir atsakymams pradėsime nuo koordinatorių, bet prieš tai ponas Kalas, prašom. Ačiū, pirmininkė, labas rytas, tikrai be galo malonu priimti jūsų kvietimą ir jums pristatyti preliminarius aukšto lygio grupės darbo rezultatus. Dar kartą labai ačiū už tai, kad mane pakvietėte. Ponios ir ponai, nuo 2004 iki 2010 metų aš buvau Europos komisijos pirmininko pavaduotojas, atsakingas už biudžeto įvykdymą, tarp kitką ir tikrai daug bendradarbiavau su Europos parlamentu, ypač biudžeto kontrolės komitetu, siekdama sumažinti klaidų skaičių. Valdant struktūrinių fondų lėšas, struktūrinių e, fondų e, e, lėšų neteisingas panaudojimas yra didžiulė problema. Na, panašu, kad situacija nepasikeitė, ji vis dar tokia pati, vis dar įvyksta nemažai klaidų, yra tikrai pavyzdžių, kaip neteisingai panaudojamos struktūrinių fondų lėšos ir tai kenkia ES reputacijai. Taigi, politinė prasme, man be galo svarbu siekti, kad taisyklės būtų supaprastintos, kad jų būtų mažiau, kad jos būtų paprastesnės ir tai taip pat reiškia, kad įvyks mažiau klaidų ir bus užtikrintas didesnis skaidrumas. Na, bet aišku, tokia užduotis tikrai nėra lengva. Aukšto lygio grupės užduotis yra atsižvelgti tai, ką sako paramos gavėjai, kokia yra jų nuomonė taip pat atsižvelgti tai, ką sako ir kitos suinteresuotos pusės, taip pat ir valdymo institucijos. Ir šios komentarus reikėtų pateikti ir Europos komisijai. Nemažai paramos gavėjų skundžiasi, kad yra pernelik sunku gauti finansavimą iš struktūrinių fondų, kad yra didžiulė biurokratija. Ir kartais žmonės tiesiog atgrasomi e, nuo kreipimas į ES struktūrinius fondus, tai čia situaciją tikrai reikėtų pagerinti. Mūsų pagrindinis tikslas yra užtikrinti, kad būtų supaprastintas gyvenimas paramos gavėjams, valstybės narės ir Europos komisija to argi siekia. Mes peržiūrėjome e, teigiamus pavyzdžius e, ir taip pat kokie sunkumai dar kyla. Mes pabandėme ieškoti naujų būdų, kaip supaprastinti taisyklės. Europos parlamente neseniai vyko diskusija apie supaprastinimą. Na ir aukšto lygio darbo grupė taip pat norėtų prisidėti prie šių diskusijų. Europos komisija e, aukšto lygio grupės paprašė pateikti rekomendacijas apie tai, kaip būtų galima užtikrinti didesnį supaprastinimą dabartinių finansavimo laikotarpių. Taigi mes daugiausia dėmesio skiriame dabartiniam finansavimo laikotarpiu nuo 14 iki 20 metų, bet aišku, bandome pažvelgti ir tolimesnę ateitį. Na ir mūsų preliminarios išvados bei rekomendacijos jau yra rengiamos. Mes daugiausia dėmesio gruodžio mėnesį uh, skiriame e, elektroniniam valdymui, paprastesniam kaštų valdymui, taip pat e, valst... E, MVI atstovavimas bei finansiniai instrumentai. Mes dabar rengiame rekomendacijas šiais klausimais. Man atrodo, jau buvo sustarta dėl elektroninio valdymo ir supaprastintų kaštų. Na, o dabar norėčiau užsiminti, kokios bus pagrindinės rekomendacijos ir išvados, kurias dabar aptarnėjame. Dėl elektroninio valdymo Europos komisija turėtų dėti dar daugiau e, pastangų tam, kad būtų laikomasi nuoseklaus požiūrio, mm, skatinant informacinės technologijas Taip pat reikia nuseklesnio požiūrio į auditą. Taip pat e, e, reikėtų supaprastinti e, IC fondų valdymą ir taip pat sudaryti paprastesnės sąlygas paramos gavėjams kreiptis dėl finansavimo. Taip pat reikėtų užtikrinti, kad daugiau dokumentų būtų teikiami elektroniniu būdu. Tai palengvins darbą e, ir e, auditorumams. Atidžiai klausiausi anksčiau įvykusių diskusijų e, nemažai valstybių narių, taip pat ir mano šalis turi teigiamos patirties, ko beje labai didžiuojosi. Elektroninis valdymas nėra kažkoks tai stebuklas. Yra ir šioje srityje dar problemų. ir jis reikėtų, joms reikėtų skirti daugiau dėmesio. Elektroninis valdymas e, sunkiau pasiduoda pakei, e, pokyčiams. Norint pakeisti taisyklės, reikia ir tam tikros e, technologijų plėtros. Tam reikia papildomo laiko, tam, kad būtų parengti informacinių technologijų sprendimai. Uh, Ir e, taip pat e, kila klausimas, ar įvairūs informacinių technologijų sprendimai bus e, suderinami tarpusavyje, kaip bus saugomi duomenys. Taip pat iškyla ir informacinių technologijų saugumo klausimas. Šis klausimas aptarnėjamas įvairiais lygmenimis. Ir taip pat dar viena problema tai yra elektroninis neraštingumas. Nemažai, ele, nemažai paramos gavėjų uh, E, ko gero turėtų gauti papildomus mokymus, kaip naudotis tomis informacinėmis technologijomis, tam, kad jie galėtų gauti daugiau naudos. Jeigu visas aparatas veikia, jeigu informacinės technologijos e, gerai veikia, tai tikrai atneša daug naudos. Ir tuomet visiems yra lengviau dirbti. Toliau supaprastintų kaštų galimybės. E, tai yra svarbu, ypač kai e, kyla konfliktų su kitomis taisyklėmis, pavyzdžiui, dėl valstybės paramos. E, ar tos supaprastintų kaštų taisyklės atitinka valstybės paramos taisyklės? Šį klausimą būtina išsiaiškinti kiek įmanoma greičiau. E, mokėjimai turi būti atliek, e, atliekami, kai pasiekti yra rezultatai. Ir taip pat svarbu, kad būtų naudojamas ISF reglamento 14 straipsnio galimybėmis. Ten kalbama apie e, programavimo institucijų patvirtintų metodol, parengtų metodologijų spartesnį patvirtinimą. Jau vyko pradinės diskusijos ir buvo sakyta, kad už, būtina užtikrinti MVI geresnės galimybės pasinaudoti struktūrinių fondų lėšomis. Čia reikia ir nuoseklesnio požiūrio, e, daugiausia dėmesio skiriant MVI poreikiams. valstybės narės yra irgi užsibrėžusios tikslus mažinti administracinę naštą. Jau vyko diskusijos ir apie finansinius instrumentus ir buvo sakyta, kad reikėtų paprastesnių taisyklių kreditų valdymui nes kai kurios dabartinės taisyklės tikrai yra didžiulė našta. Aukšto lygio grupėje buvo kalbėta apie tai, kaip galima būtų padėti pagerinti. Buvo sakyta, kad reikia lankstesnio požiūrio, norint atsižvelgti finansinių priemonių įvairovę ir jų skirtingą pobūdį. Na, o dabar norėčiau pateikti keletą komentarų E, e, kurie galbūt bus svarbus e, priemant sprendimus Europos parlamente. Dabar reglamentas dabartiniam finansavimo laikotarpiu yra žymiai sudėtingesnis negu kad anksčiau. Yra penki Europos struktūriniai investicijų fondai ir daugiau kaip 500 programų E, kurios yra skirtos struktūrinių fondų lėšų panaudojimui. Tikrai tokių programų yra per daug. Valstybės narės turi daug programų ir kai yra tiek daug programų, tai reiškia, kad yra taisyklės kiekviena iš tų programų. Tomis taisyklėmis reikia e, vadovautis, kažkas turi viską kontroliuoti, stebėti. Ir e, daug kas sako, kad tai yra pati didžiausia problema. yra e, e, reglamentas, e, keli reglamentai, pavyzdžiui, 1299, 1403 ir ten yra pateiktos ir įvairios gairės. Pavyzdžiui, vien tik tai struktūriniam fondam skirtos gairės užima 800 puslapio. Ir iš tikrųjų daug kas kritikavo tas gairias, sunku E, jomis visomis vadovautis. Tikrai neįmanoma apriepti e, e, tokių reglamentavimo džiunglių. Valstybės narės daug kartų prašė taisyklės paaiškinti, dėl to komisija teikdavo gairias ir kai komisija teikia gairias, tai mūsų praeit, e, patirtis rodo, kad vėliau tos gairias e, e, tampa vadinamais išvelnysiais teisės aktais, soft law. Bet tai irgi reiškia vis sudėtingesnį struktūrinių fondų valdymą, administracinę naštą. Gairias taip pat dažnai keičiasi, jos yra atnaujinamos. tą sako ir paramos gavėjai. Taigi kyla klausimas, jeigu yra kažkokios gairės, ar e, jos vis dar galioja, kiek jos yra saistančios. Pačių struktūrinių fondų valdymui taip pat yra pateikta be galo daug gairių Taigi reikia rasti kažkokį sprendimą, kažkokią sistemą. Reikia kažkokio tai mechanizmo viskam suvaldyti e, Kitas svarbus klausimas tai yra auditas ir kontrolė. Beveik visos susijusios pusės sakė, kad auditas ir kontrolė kartais yra tiesiog neproporcingi. Ir mes irgi e, siūlėme supaprastinti ir auditą ir kontrolę. Taigi auditas yra sudėtingas klausimas. Galbūt tai aktualiau e, bus kitame finansavimo laikotarpyje, bet svarbu apie tai kalbėti ir dabar. Daug kas sako, kad neaiškas yra gairės, e, daug neiškumų dėl audito. Taip pat kyla įvairių neiškumų dėl toleruojamo e, klaidų lygmens. 2040 e, metais e, tas klaidų lygis buvo viršytas ar tik ne dešimt kartų. Toleruojamas klaidų lygis buvo numatytas kaip 2 procentai, jis galėtų būti gal ir 3-4 procentai. Taigi, taisyklės turėtų būti visiems aiškios, e, tam, kad ir paramos gavėjams būtų lengviau jomis vadovautis. Tai tokia būtų mūsų, tokios būtų mūsų preliminarios išvados. Ir aišku, mes esame pasirengę teikti ir išsamesnius pasiūlymus. Ir, ir, ir visi, kas tuo domisi, galite su tokiais pasiūlymais išsamiau susipažinti. Ačiū. Dėkoju už tokų, tokį įdomų pristatymą. Dabar žodis kolegom pradedame nuo koordinatorių. Ponas Van Nistelroj, gerbiamas ponia Kalas, visad malonu jūs matyti. Prisiminkite mūsų e, diskusijas dėl Europos infrastruktūros tinklų priemonės, kur svarstėme ir sanglaudos fondų naudojimą ir dabar iš tiesų matome, kokia didelė pažanga yra padaryta. Dabar jūsų mandatas, jūsų įgaliojimai. Ar jūs turite teisę konkrečiai siūlyti, kaip keisti vieną ar kitą reglamentą? Ar turite tokius įgaliojimus? Nes jūs minėjote pavyzdžių, ką būtų galima keisti. Kitas klausimas. Ar skaitėte parlamento rezoliuciją šią temą? Ir ar lankėtės biudžeto kontrolės komitete? Mes čia esame jūsų draugai. Jūs esate draugų pasaulyje. Dabar pono Tomas Deutsch pranešimas rodo, kaip, kad mes, kaip parlamentas, esame pasirengę daryti dabar galiojančių reglamentų techninius pakeitimus, techninės korekcijas. Ta prasme, kad nebūtų kuriami kažkokie nauji reglamentai, bet tiesiog, kad būtų atliktos techninės korekcijos, kad būtų galima, galima žengti į priekį. Ir reikalas yra tas, kad žmonės nori tų pakeitimų dabar, ne kokioj nors ataskaitoje ar pranešime 18 metais, o dabar mm, norima tų pakeitimų. Taigi gal jūs galėtumėt pateikti informacijos, kaip jūs dirbate ir ar mes iš tiesų galime imtis tokių konkrečių žingsnių, kad padėtume paramos gavėjams kad nuskintume tą taip žemai kabantį vaisių. Ir bandykime tą pažangą daryti dabar, netidėliodami. Dėkoju. Ponas Van, socialistų ir demokratų frakcijos vardu. Dėkoju pirmininkė, dėkoju ponui Kalas už pristatymą. Iš tiesų, e, jūsų darbas yra labai svarbus sanglaudos politikos ateičiai. Mūsų komitetas, žinote, lankosi įvairiose regionuose Europos Sąjungoje, dažnai susitinkame su e, naudu, naudos gavėjais, su e, valdančiosiom institucijom ir nuolat girdime, kad reikia daugiau supaprastinti jūsų darbo grupėje gaila, kad nėra parlamentarų, nes mūsų praktika tikrai būtų jums labai naudinga jūsų darbe, bet galbūt kažkaip kitaip galėtumėt mūsų įtraukti į tą darbą. Jūs minėjote, e, pateikdamas rekomendacijas, kad reikia rasti tą tokų, tokį nuoseklų požiūrį į auditą, kad būtų atliekamas vienas auditas. Audito rūmai galėtų prieštarauti tam vienam auditui, single audit. Galbūt čia reiktų uh, kitas problemas spręsti, pavyzdžiui, susijusias ir su viešaisiais pirkimais, uh, nes ten irgi yra problemų, tai noriu paklausti, ar jau vyksta jūsų diskusijos su audito rūmais, nes e, tos rekomendacijos, kurias jūs minite, aišku, turi būti, toms rekomendacijoms turi būti pritarta ir audito rūmų. Toliau valstybės paramos taisyklės. Čia irgi reiktų supaprastinimo, norėčiau paklausti jūsų, kokių čia pakeitimų jūs norėtumėt. Sakoma, pavyzdžiui, kad tos valstybės paramos taisyklės turėtų būti lankstesnis, lankstesnės. Bet nėra taip lengva e, to pasiekti. Taigi norėčiau paklausti, kokius pakeitimus galėtumėt pasiūlyti valstybės paramos taisyklėm. Dėkoju, ponas Luer. Ypač džiaugiuosi dėl jūsų komentarų, dėl sistemų saveikumo. Mes tą esame jau pabrėžę, taigi džiaugiamės, kad į tai atsižvelgėte ir norėtume, kad atrinkimo procedūra labiau būtų orientuota į verslą. Jūs sakėte, kad gairės tampa tais tom neprivalomom nuostatom ir tai irgi turi savo pasiekmes. Buvo kalbama apie lankstumą, bet taip pat norime ir supaprastinimo, ir standartizavimo, nors tie dalykai kaip ir nesikerta vieni su kitais. Bet mm, jei bandysime visų šitų trijų tikslų siekti, tai ar neliksime nepasiekę nei vieno. Taigi norėčiau paklausti, ką jūs apie tai galvojate ir kaip sanglaudos politika siejasi su geresnio reguliavimo iniciatyva. Ir galiausia, dar norėčiau sužinoti, ar turite įgaliojimų, galimybių e, dirbti pagal savo e, mandatą e, Europos lėšų panaudojimo srityje, nes dažnai sakoma, kad valstybės narės nepasinaudoja esamą finansavimo galimybę, bet problema ta, kad ne visat įmanoma gauti tą finansavimą. Taigi šios problemos irgi nereiktų išleisti iš akių. Ir labai džiaugiuosi, kad tas gairių klausimas buvo iškeltas. Ir vėlgi lankstumas, standartizavimas ir supaprastinimas. Kaip mum pasiekti, kad šie visi trys mūsų tikslai nesikirstų vieni su kitais. Dėkui, Aldė vardu, ponas Van Viltenburg. Dėkui, ponė pirmininkė. E, džiaugiuosi, ponė Kalasai, kad jūs atėjote. Negalime sakyti, kad visas pasaulis stebi jūsų darbus, bet iš tiesų ta Europos dalis, kuri dirba su struktūriniais ir investicijų fondais, e, labai įdėmiai stebi jūsų veiklą, nes sanglaudos politikos supaprastinimas yra labai svarbus šiame programavimo laikotarpyje. Turėčiau tris klausimus. Pirmiausia, ar jūs taip pat uh, užsimsite tais skirtumais, kai kalbama, pavyzdžiui, apie regionų plėtros fondą, veiksmų programas ir Interreg. E, daugelis suinteresuotų pusių dažnai skundžiasi, kad Interreg yra labai specifika priemonė, specifiška priemonė, ypač administracinės naštos prasme, nes yra kitokios administracinės procedūros. Mano kita pastaba skirta administraciniai naštai, kiek tai siejasi su kokybė. Kai kalbame apie audito rūmų veiklą, tai žinome, kad audito rūmai nori tos vieno audito sistemos, single audit system. Taigi, kaip išvengti, kad nebūtų per daug audito atliekama o siekti, kad mūsų audito sistema būtų paremta pasitikėjimu. Toliau supaprastinimas ES lygmenių. Dažnai sakoma, kad tas supaprastinimas e, kelia problemų dar ir dėl to, kad nacionalinių ir regioninių lygmenių valstybės narės dar papildomai prigalvoja taisyklių ir reikalavimų ir valstybės narės visiškai nenori mažinti valstybėse narėse tos administracinės naštos. Tai čia irgi turėtume turėti sistemą pagristą pasitikėjimu mano šalyje. Tai, kad buvo sumažinta taisyklių ES lygmenių, atvedė prie to, kad nacionalinių lygmenių labai daug taisyklių buvo prikurta. Dėkoju, toliau ponas Omaržiai. Dėkui ponė pirmininkė, dėkoju ponui Kalas už pristatymą. Jūs atsakingas už labai svarbę ir labai politinę sritį. E, jūsų, mm, jūs žinote, kad daugelį Europos regionų mūsų klausia žmonės e, kiek dar bus mm, auginama ta biurokratija ir pilstoma iš tuščio į keurą. Taigi mes labai remiame supaprastinimą. Yra tų septyni e, konkretus reglamentai, šeši deleguotieji aktai, aštuoni įgyvendinimo aktai ir virš 30 gairių. Tai kaip į visą tą galima atsižvelgti? jūsų atsakomybė, jūsų įgaliojimai taip pat yra ir labai politiniai e, santykiai, Europos piliečių santykiai su Europos institucijomis remiasi taip pat ir tuo, kiek jie gali suprasti ES teisės aktus ir kiek institucijos mm, gali mm, palengvinti piliečių gyvenimą. Dar vienas komentaras. Yra toksai, turime tiesiog paprasčiausiai paklausti, kaip Europa, kuri yra liberalios politikos kurieja, tampa tuo biurokratiniu monstru. Monstru, kuris siekia kuo didesnio reglamentavimo. E, ir atsakant į tą klausimą, tai turbūt turėtume pabrėžti, kad trūksta pasitikėjimo tarp ES institucijų ir paramos gavėjų. Ir mes iš tiesų turime siekti didinti tą tarpusavio pasitikėjimą, sklaidyti tą įtarimą, įta, įtarumą vienas kito atžvilgių. Vakar, už vakar buvau Paryžiuje kur buvo kalbama apie EFSI lėšų naudojimą. EFSI e, pirmiausia siekiama paskatinti mm, ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą. Tam tikrai tikslai yra pasiekti, bet ekonominės veiklos subjektai vėlgi sutarė dėl to, kad ta sistema irgi yra labai griozdiška. Taigi reikia ir šioje srityje veikti. Jūs sakėte, kad trūksta e, vertimo tiek raštu, tiek žodžiu. Iš tiesų reikia, kad reglamentai būtų išversti į visas oficialias valstybių narių kalbas, kad paramos gavėjai juos suprastų ir galėtų jais naudotis ir turime neužmiršti tų pačių mažiausių paramos gavėjų. Tie didžiausi paramos gavėjai iš tiesų turi tiek žmogiškus, tiek techninius, tiek kitokius išteklius. E, tuos mm, ES teisės aktus įgyvendinti, o tie smulkieji, mažieji paramos gavėjai iš tiesų labai daug čia problemų patiria. Ir galiausias mano komentaras, kiekvienas turi prisimti savo atsakomybę, parlamentas irgi, kaip teisėkuros procese dalyvaujant institucija, prisi, prisima savo atsakomybę per trilogus, kai buvo svarstoma 14-20 metų finansavimo e, programa, mes parlamente tas ir taip jau sudėtingas taisyklės irgi sugebėjome dar labiau sukomplikuoti Tai tikėkime, kad per kitą programavimo laikotarpį nuo 20 iki 26 metų iš tiesų pasieksime to supaprastinimo. Dėkoju. Nematau pono Škarlets, dabar ponia Damato. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti ponai Kalas už tai, kad jis pas mus atvyko tikrai jau kurį laiką jūsų laukiame. Jūsų ryšys su Europos parlamentu tikrai labai geras, dažnai pas mus ateinate. Kiti kolegos jau tiravosi, kokie yra aukšto lygio grupės įgaliojimai arba mandatas. 2017 metais ar bus e, modifikuojamos taisyklės galiosiančios iki 20 metų. Jūs taip pat sakėte, kad visą procesą reikia traukti ir suinteresuotas pusės. Nemanau, kad dėl to turėtų kilti problemų. Jūsų pasirinktas požiūris yra iš apačios į viršų. Ir į kokius komentarus jūs atsižvelgsite, iš kieno pusės, iš kokių struktūrinių šalių, e, e, atsiprašau, susijusių šalių e, komentarus jūs atsižvelgsite. Aš manau, kad daugiau dėmesio reikia skirti tam, ką sako mažos bei vidutinės įmonės. Dabar dėl elektroninio valdymo. Jeigu gerai supratau, vasario mėnesį turėtų pasirodyti rekomendacijos, o dar e, prieš vasaros atostogas turės e, pasirodyti rekomendacijos ir dėl kitų trijų pagrindinių jūsų darbo sričių, trijų ramšių. Tai aš tikiuosi, kad jūs vėl pas mus ateisite. Na ir galiausiai dėl supaprastinimo. Jis yra būtinas, bet kaip galima užtikrinti tinkamą pusiausvyrą tarp kontrolės ir kovos su sukčiavimu? Ačiū. Uh, Ačiū. Išklausėte klausimus bei komentarus frakcijų koordinatorių. Dabar suteiksime uh, žodį Bonikalas atsakyti ir paskui bus dar galimybė užduoti klausimus. Uh, Ačiū. Kaip žinote, tokie klausimai ir minėtas problemas man tikrai yra gerai žinomos ir buvo svarstyti kokobų posėdyje. Galbūt ir šiandien jie yra svarstomi ten. Kontrolės ir sprendimų uh, santykis pusiausvėra visada išlieka aktualus. Noriu pasakyti, kad mūsų darbas tik prasideda. Mes pradėjome dirbti spalio mėnesį, bet dabar jau beveik esame pasirengę parengti išvadas dėl elektroninės valdysenos, e-vyriaus valdysenos supaprastintų kaštų scenarijaus ir tikimės tą, jas paskelbti vasario pabaigoje. Pradžioje mūsų įgaliojimuose buvo įrašyta, kad mums patikėta stebėti e, nuomonės, domėtis, kaip naudos gavėjai panaudoja ES e lėšas, kaip laikosi taisyklių. Pradžioje vyravo nuomonė, kad neturėtume visų pastangų skirti teisėkuros pokyčiams, įstatymų pokyčiams, nes tai visada paprasta Jeigu kažką reikia nuveikti, pa, pakeiskime įstatymus. Bet yra du klausimai, kurie buvo iškelti ir tikriausiai pateiksime pasiūlymų tais klausimais. Tai pokyčiai, kurių dėka supaprastintume apribojimus, kad būtų galima pasiduoti supaprastintą kaštų, supaprastintų kaštų scenariumi ir keisti taisyklės dėl valstybės pagalbos. Bet kaip suprantate, šis klausimas tikrai yra labai sudėtingas. Jeigu nu, norite užduoti konkrečius klausimus ir su, kalbant apie konkrečių aspektų sąrašą, kuris buvo aptartas ir bus įtrauktas į mūsų pranešimą. Aš turiu čia kolegą iš regionų direktorato ir iš e, aukšto lygio grupės sekretoriato. Bet mes grupėje bandome remtis savo narių patirtimi ir išmanimu, tai yra žmonės iš įvairių sričių, kurie yra rimti savo srities uh, specialistai daug nuveikė savo srityje. Ko mes klausėmės, su kuo susitikome. Galiu pateikti visą sąrašą įvairių organizacijų. Pavyzdžiui, mažų ir vidutinių įmonių asociacija. E, taip pat buvome, bandėme įsiklausyti į regionų nuomonės. Euro cities, uh, atstovais, bet visa ta informacija yra prieinama mūsų platformoje. Mes bandėme, mes siekėme įsiklausyti į jų balsus. Taip pat visų prašėme išsakyti nuomonę, tų, tų kurie turi ką pasakyti ir mes sulaukėme nemažai nuomonių. Auditorumai. Pirmasis mūsų susitikimas buvo surinktas vadinamas institucinis susitikimas, diskusija ir, ir audito rūmų nariai dalyvavo tame susitikime, bet žinoma, mes turime renkti gairias komisijai, turime pateikti pasiūlymus komisijai ir aš netrukus susitiksiu su ir su su ponia Greslė iš Kokobų ir su ją aptarsiu galimus bendradarbiavimo scenarijus su Kokobų komitetu. Ir dar neturime aiškaus pasiūlymo, ką daryti su visu tuo kiekiu gairių. Bet gairių atsiradimas ir sumaišties atsiradimas paaiškintinas tuo, kad klaidos yra politinių požiūrių taip neproporcingai vertinamos ir visi taip bijo suklysti. valdančio institucija, valstybės lygmenių, vyriausybės lygmenių, komisijos žmonės bando viską patikslinti ir parengti taisyklės, kurios neleistų padaryti klaidų. Tai reiškia, kad atsiranda dar detalesni procesai, kuriuos irgi galima pažeisti ir atsiranda dar daugiau šansų padaryti klaidą. Taigi tai yra didžiulis politinis klausimas. Gairės ir prašymas parengti papildomas aiškinimo gairės to, tokių prašy, tokie prašymai ateina iš valstybių narių ir valstybės nori vis daugiau ir daugiau žinoti. Ir aš manau, kai mes būsime parengę savo pasiūlymus ir, ir būsiu pasirengęs visus tuos svarbiausius klausimus svarstyti su jumis, bet yra keli bet. Visų pirma, lengviausiai pasiekiami rezultatai kalbant apie pasiūlymus, kurie bus aktualūs po šios finansinės perspektyvos. Tai susijęs su negriežtosios teisės priemonėmis, bet tai e, svarbu. Tai susijęs su pertekliniais reikalavimais. Apie tai kalbėsime birželio mėnesį. Valstybės narės bando E, taisyklės dar labiau sugriežtinti, padaryti dar jas dar labiau saistančiams, vėlgi sumažinti klaidos galimybę. Bet žinome, kad yra dvi dalis. Viena yra naudos gavėjas, kitas mokėtojas, mokanti institucija. Mokanti institucija yra lab, labai tariai vertina ES lėšas ir kaip suderinti mokėtojo mokančiosios institucijos suvokiamą siekį užtiekrinti, kad lėšos būtų panaudojamos tinkamai ir kita vertus panaudoti lėšas, kad, kad naudos gavėjas, lėšų gavėjas jas tinkamai panaudotų. Tai ilga istorija. Prie, prieš dvi prieš kurį laiką buvo bandyta supaprastinti subsidijų sistemą mokslinių tyrimų srityje. Buvo pasigirdo kritika ir mokslinių tyriejų bendruomenė pasipriešino tam. Jie nenorėjo lankstesnių taisyklių. Jie, jie, jie, pavyzdžiui, jie norėjo, kad būtų aprašyta tiksliai, kas yra išlaidos, kurių kompensavimo galima tikėtis. Uh, teisėkuros pasiūlymuose kalbama apie ir taip, apie tą supaprastintų kaštų scenarių bei valstybės pagalbos taisyklės. Tai, žinote, yra didėjai klausimai. Svarbiausia, kalbant apie valstybės pagalbą, svarbu, kad tai neiškraipytų konkurencijos. Bet manau, kad kalbant apie finansinės priemonės, tai turėtume daryti tarp valstybiniai aspektai. Apie tai mūsų programoje kalbama. Interreg e, nagrinėjami, taip pat e, nagrinėjamos skirtingos šalis, tai numatyta mūsų programoje. Mes siekiame geresnio reglamentavimo, glaudžiai dirbame su komisija ponu Timmermans. Jis atsakingas už geresnį reglamentavimą ir mes e, bendradarbiaujame siekiant įgyvendinti geresnio reglamentavimo užduotį. Audito lygmenys ir smulkus naudos gavėjai. Norime sumažinti kontrolės ir audito lygius kai, kai subsidijų ir dotacijų sumos yra nedidelis, tai bus atsitiktinė imtis, atsitiktinės kontrolės atvejai, tai nebus. Yra tam tikri slengščiai numatyti čia, bet kol kas dar tai nesvarstyta. Dar nes nenagrinėjome lėšų įsisavinimo problemų iš struktūrinių fondų. Uh, tai ne, ta, tokia užduotis mums nepatikėta, tai nėra mūsų, man, to nėra mūsų mandate, bet kaip nariai ir sakė. Šį kartą norime pasiekti uh, kažkokių rimtų rezultatų, nes per savo darbą Europos institucijų laikotarpį galiu išvardinti nemažai sukurtų išminčių tarybų ar komitetų, kurių darbas nuėjo užmarštin. Mes nenorime būti dar vienu tokiu atveju. Mes norime kad būtų priimti svarbus politiniai sprendimai. Kiek programų reikia? Žinome, kai kurios valstybės labai kritiškai pasisako apie Europos biurokratiją. E, pavyzdžiui, nu, sako, reikėjo vienos programos, o sukūrė keturias. Tai turėtų būti tikriausiai sprendžiama Europos parlamente. Galbūt reiktų parengti e, auditą pačių programų auditų būtinybės mechanizmą. Toliau e, auditas, audito ir kontrolės lygmenys. Jų per daug nereikia. Toliau informacijos technologijų sistemų saveikumas. Tikrai negalime turėti visą europinės informacijų technologijos sistemos, nors tai ir buvo siūloma. E, kad, kad pavyzdžiui, vykdai viešuosius pirkimus ir kuri visą europinę informacijos technologijų sistemą. Kaip žinote, užtruks dešimtmetį, kol tokia sistema būtų sukurta. Tai nerealistiška. Yra informacijos technologijos, kurios užtikrina, kad sistemos būtų saveikios žinoma, svarbiausias klausimas tai buvo, giga, kurį iš dviejų gigantų rinktis Microsoft ar Apple. Prieš 15 metų tos sistemos buvo visiškai net, nesaveikios, dabar jos veikumas egzistuoja ir informacijos technologijų specialistai veikiausiai galėtų e, čia viską išspręsti norėtum ką nors pasakyti, kokiu nors konkrečių pasiūlymų išsakyti. Mm, manau, kad gerai. Bet dar yra septyni ar aštuoni norintys užduoti klausimus, norinčių pasisakyti sąraše, bet galbūt galime dabar išklausyti klausimus. Prašysiu kolegų kalbėti trumpai, nedaugiau nei vieną minutę ir tada išklausysime atsakymus. Mm, Pone Pone Tomašič. Ačiū. EKR er frakcija mano, kad valstybių narių atstovai neturėjo būti neįleisti į aukšto lygio ekspertų grupę, kuri peržiūri, peržiūri lėšų panaudojimą. Manome, kad valstybių narių atstovai yra būtent tie žmonės, kurie žino visas problemas ir sistemų silpnasias vietas ir galėtų čia nešti labai svarbu indėlį sprendžiant tas problemas. Todėl turiu klausimų. Ar jūs rengėtės ir kaip rengėtės įtraukti juos į savo ateities darbą? Ačiū, ponė Maletič. Ačiū. Pone Kalas, tikrai buvo džiugu, kad atėjote pas mus. Turiu klausimą apie išeitį. Kiekvieną kartą, kai kalbame apie supaprastinimą, viską dar labiau sukomplikuojame ir prikuriama dar daugiau gairių, nes norime jų mažiau ir iškyla problema. Manau, kad supaprastinimas reiškia, kad reiktų viską daryti kitaip, daryti viską vartotojui patogiu būdu galbūt kreik, kurti kompetencijų ir žinių centrus regioninių lygmenių. Ir tai būtų centra, kur, vietos, kurios teiktų paramą galutiniam naudos gavėjams, padėtų jiems suprasti visą reglamentavimą, kad jie neprivalėtų patys išmokti visko, vis, viską įsigilinti. Tai neįmanoma. Kaip sakėte, valstybės pagalbos taisyklės yra labai sudėtingos ir galutiniai naudos gavėjai negali visko žinoti. O tie žinių kompetencijos centrai galėtų dirbti draugės Europos komisija ir galbūt tokiu būdu pasiektų, pavyktų pasiekti pažangos. Ačiū. Ponas Etheridge, žodis jums. Ačiū. Na, jums teko tikrai nelengva užduotis. Gairės, reglamentai ir taisyklės yra tokia sudėtinga, kad ne, net ES institucijos jų nesupranta. Minėjote, kad egzistuoja 8 tūkstančių puslapių taisyklių rinkinys tikriausiai tai sudėtinga dėl to, kad tai apima daugybę šalių ir skirtingų e, teisinių sistemų. Rezultatų galime pasiekti tik per didesnę sanglaudą. Sanglaudos pasiekti galima tik atsisakius dar didesnės nacionalinio suvereniteto dalies, tačiau tai es tragedija. Viso to negalime pasiekti, negalime kurti jungtinių Europos valstijų, būtent to žmonės nenori. Na, aš turiu paprastą klausimą, aš, turiu, aš linkiu jums sėkmės e, supaprastinant tą uh, 8 e, tūkstančių e, puslapių e, taisyklių rinkinį. Kaip, kaip, kiek, kiek, kokios skaičiaus puslapių jūs tikite sumažinti tą e, kiekį dokumentų? Ponas Hekmark. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau paklausti jūsų, ponė Kalas. Ar manote, kad jūsų grupė turėtų gilintis tik į negriežtosios teisės klausimą, tik į gairias? Aš sutinku, kad tai yra reikalo esmė, sako ponas Hetman. Egzistuoja gairės komisijos lygmenių. Ir taip pat yra reglamentai valstybėse narėse. Yra gairės parengtos visoms veiklos programoms. Yra gairės apie brošiūras. Tai, tai yra konkretesni nuostatai skirti konkrečioms programoms. Taigi gairės dabar yra informacinio mokslo dalis kalba apie, apie, tuos, apie naudos gavėjus, kurie naudojasi ES e fondų lėšomis. Tai kalbame apie struktūrinių fondų supaprastinimą. Ir kalbame apie, ir bandysime kalbėti apie viską, tuomet pralaimėsime. Klausimas, kaip elgtis su negreštosios teisės e, gairėmis. Ir manau, kad reiktų rasti išeitį iš šios situacijos ir pasitelkti blaivų protą. Kalba apie struktūras administraciją atsakingą už struktūrinius fondus. Tai susijęs su pasitikėjimu. Ar tikėtina, kad blaivus protas laimės? Ačiū toliau, pane Breso, labai trumpai, vien, ne ilgiau nei vieną minutę. Gracija. E- labai ačiū. Aš esu įstikinusi vieno dalyko, o būtent vienintelis gali, e, būdas viską supaprastinti yra štai koks. Turėtų būti paskirtas vienas asmuo, kuris turėtų pateikti pasiūlymą savo kolegoms, kaip viską supaprastinti. Pavyzdžiui, Jeigu taisyklės apima 40 puslapių, e, viską būtų galima suvesti 10 puslapių. Pagrindinis principas turėtų būti štai koks. Nereikia iš paramos gavėjų prašyti tokios informacijos, kuri niekam nereikalinga. Galima būtų pabandyti elgtis štai taip. Toliau. Atsakomybės principas mes turėtumėm pasitikėti tais, kas teikia projektus, na, o po to ekspost turėtų būti tikrinami projekto rezultatai. Štai, pažiūrėjau, aš pateikiau projekt, e, projektą, gavau finansavimą ir vėliau turėtų būti tikrinami to projekto rezultatai. Na ir galiausiai, praeitą kartą Europos parlamentas e, patvirtino e, nuomonę, kad reikia vieno reglamento visiems struktūriniams fondams. Visi struktūriniai fondai yra tikrai panašus. Taigi, ko gero, um, reikėtų vieno reglamento, ne keturių ar penkių. Ir tai reiškia, kad nebeaišku, kuriuo reglamentu vadovautis, nes tarp jų yra skirtumų, jie kartais vienas kitam prieštarauja. Ačiū. Pana Zeller, tik trumpai prašau. Ačiū pirmininkė, aš norėčiau padėkoti ponui Kalas už tai, kad jis pas mus atvyko. Linkiu ponui Kalas sėkmės, einant šias sudėtingas pareigas. Norėčiau pritarti tam, ką pasakė ponė Tomašič. Kalbant apie teisėkuros procedūrą, tai mes vadovaujamės bendro sprendimo procedūra, reikia atsižvelgti ir tai, ką mano e, e, taryba. Taip pat reikia siekti e, partnerysčių, bet už tai atsakingos valstybės narės. Kas yra dalyvavęs trilogę, žino, kad kaip pavyzdžiui, yra vokiečių, vokiečių patarlė. Žuvis pradeda dvokti nuo galvos. Yra e, trilogija metų metus keičiamasi nuomonėmis, e, keičiasi pirmininkaujančios šalis ir štai parengiamas e, didžiulės apimties reglamentas su šimtais puslapių. Mano nuomonė, institucijų tarnautojams reikia e, labai konkrečių taisyklių, tai supaprastina darbą, jeigu tie e, e, valstybės tarnautojai yra patyrę, išsilavinę, turi patirties. Jeigu administracijos darbuotojai nuolat keičiasi, tai tuomet uh, E, e, kyla problemų, jeigu reikia vykdyti kažkokias tai sudėtingas procedūras. Na ir galiausiai e, grandinės pabaigoje tai yra lėšų gavėjas, parengęs projektą ir jis irgi turi vadovautis begalę taisyklių. Tai nėra vien tik tais 800 puslapių reglamentas, bet uh, dar ir įvairios valdymo taisyklės, taip pat ir nacionalinės taisyklės. Taigi, jeigu e, žmogus ryštasi vis dėlto įgyvendinti projektą, tai aš jam galiu tik palinkėti sėkmės. Aš manau, kad reikia daugiau skaidrumo ir dėl procedūrų. Uh, taisyklės turėtų būti e, labiau tikslinės, tam, kad viskas būtų paprasčiau. Kaip biudžeto kontrolės komiteto narys dar noriu pasakyti, kad mūsų tikslas neturėtų būti sukurti kiek įmanoma daugiau taisyklių, kur jau, būtų, kur jau gali būti įsivėlę klaidų. Mūsų tikslas turėtų būti užtikrinti kad būtų tikslingai panaudojamos mokesčių mokėtojų lėšos per struktūrinius fondus. E, tos lėšos turi būti panaudojamos veiksmingai, tikslingai e, ir turi būti elgiamasi tikrai rūpestingai su tomis lėšomis. Tuomet biudžeto kontrolės komitetas e, irgi būtų patenkintas, bet norint tai pasiekti nebūtina labai daug taisyklių turėti. Ačiū. Na ir galiausiai panas Novakov. Vieną minutę jums prašom. Ačiū pirmininkė. Džiaugiuosi, kad buvo paminėta ta rezoliucija, dėl kurios aš pateikiau iniciatyvą praėjusiais metais. Kalbant apie sanglaudos politiką, dar noriu pasakyti štai ką. Sanglaudos politikos mechanizmai gal ir atrodo primtini, bet e, kai reikia juos įgyvendinti, tai paramos gavėjams e, e, gyvenimas tampa tikrai labai sunkus vietos lygmenių. Tikrai sunku visas taisyklės įgyvendinti, nes dar egzistuoja ir įvairūs nacionaliniai reikalavimai. Mes jau daug kalbėjome apie problemas, gal reikėtų pakalbėti apie galimus sprendimus. Aš žinau, kad jūsų darbo e, rezultatų tikimasi 2018 metais. Aš nemanau, kad e, mes galime tikėtis išspręsti visas problemas jau dabar, bet gal bent vieną kitą sprendimą būtų galima rasti. Bent jau tam tikrose sektoriuose. Aš manau, kad tikrai būtų išmintinga pateikti sprendimus, bent jau kai kurios sprendimus anksčiau. Dėl e, stebėsenos elektroninės sanglaudos rytyje ar valstybės narės yra pasieksios kažkokių tai rezultatų? Ir ar e, e, standartinis, standartiniai viešieji pirkimai galėtų būti tinkama išeitis? Ačiū. Buvo patikta nemažai klausimų, diskutuosime dar ir ateityje. Dabar suteiksiu žodį ponui Kalas tam, kad jis atsakytų į paskutinius klausimus. Valstybės narės irgi veikia šioje e, grupėje, e, valstybių narių institucijų direktoriai taip pat irgi dalyvauja grupėje, taigi e, tikrai į diskusijas yra įtrauktos valstybės narės. Kaip kad sakė ponas Celer, būtina uh, užtikrinti, kad mokesčių mokėtojų pinigai būtų panaudojami teisingai ir tinkamai. Dėl to kyla um, klausimų ir dėl papildomų gairių, įvairių interpretacijų. Taip, tai svarbus klausimai. Nenorime, kad e, kai e, ši e, grupė baigs savo veiklą, kad būtų, nenorime, kad būtų sukurta dar daugiau gairių. aukšto lygio grupė prisėmė politinę atsakomybę situaciją pakeisti. Buvo teirautasi, kiek taisyklių puslapių galima atsisakyti. Negaliu dabar konkrečiai atsakyti šį klausimą. Galbūt jį galėsiu atsakyti, kai jau turėsime apčiopiamų rezultatų, tuomet galėsiu konkrečiai pasakyti, e, kiek puslapių galima išmesti iš vieno ar kito reglamento. 2018 metais turėtų pasirodyti mūsų galutinė ataskaita. Jau dabar turime e, kai, kuriu, kai kuriuos preliminarius rezultatus ir tikiuosi, kad juos e, komisijai dar galėsime pristatyti šį mėnesį. Tikiuosi, kad Europos komisija į tuos rezultatus atsižvelgs. Dėl teisėkuros pasiūlymų. Jeigu jie yra teikiami, tai tuomet viskas užtrunka ilgiau. Dėl procedūrų jos egzistuoja e, ir daugiausia gairių ir teikiama būtent apie procedūras. Kai auditoriai aptinka kažkokių tai klaidų procedūrose, jie tas klaidas nurodo, jos vėliau yra taisomos. Dėl to kyla ir visokių tarimų. Dėl vieno asmens, kuris būtų atsakingas už supaprastinimą. Europos komisijos pirmininko pavaduotojas Timmermans yra atsakingas už geresnį reglamentavimą. Tai jis čia ko gero svarbiausias asmuo. Jam tenka politinė atsakomybė. Europos komisija ir pati dabar kritiškiau vertina naujus pasiūlymus, papildomus reglamentus. tokiamis gairiams vadovaujas ir pati Europos komisija. Daugelis iš jūsų, o taip pat ir ekspertų grupėje, tiravotės, kaip reikėtų vertinti gairias, kaip spręsti vadinamąją gold plating problemą. E, susijusios pusės sako, kad e, dabar e, veši tikros teisės aktų džiunglės, neįmanoma tiesiog apriepti visų teisės aktų. Ačiū, ponui Kalas. Ateityje mes dar su jumis diskutuosime. Kaip matėte, regi komitetui labai rūpi jūsų veikla, taigi noriu jums palinkėti sėkmės. Na, nu, o dabar galime pereiti prie balsavimo. Tikiuosi, kad visi atsinešėte savo balsavimo korteles. Gal prireiks balsuoti elektroniniu būdu. And, uh, to... Ar mes pasirengę balsuoti? Okay, before, before... Mm, gerai, prieš mum pradedant balsuoti, man sekretariatas pasakė, kad per daug aldė balsuotojų. Ponas Takula liks. Gerai. Mm. Okay, we'll have four. Yeah. Mr. Austervich is left. Nas Auštrevičius išėjo, tai dabar liko keturi aldenariai. Dėkoju ir pradedame nuo ponios Tomašič pranešimo naujos teritorinio vystimosi priemonės 14-20 metų sanglaudos politikoje, integruota teritorinė investicija ir bendruomenės inicijuota vietos plėtra. Pranešėja pristatė e, pranešimo projektą gruodį per mūsų posėdį iki mm, termino pateikti pakeitimus gavome 171 pakeitimą. Užimtumo komitetas parengė nuomonę, pranešėja siūlo ir kompromisinių pakeitimų. Pone pranešėja, jei turite ką pasakyti, prašom labai trumpai. Dėkui. Aš visat kalbu trumpai. Noriu padėkoti kolegoms už bendradarbiavimą ir už pakeitimus. Manau, kad mūsų bendras darbas pasibaigė e, puikių pranešimų. Dėkoju, tai balsuojame. Kompromisas vienas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Pakeitimas 39, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Antras kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 47 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta man atrodo, atmesta, bet turime pastikrinti elektroniniu būdu. 47 pakeitimas, balsuojame elektroniniu būdu, balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Atmesta. 49 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 50 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė. Reikia pasitikrinti. 50 pakeitimas elektroniniu būdu balsuojame, balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Primta. Trečias kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 54 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, manau, priimta. Ketvirtasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę priimta. 62 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikę priimta. Penktasis kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikę priimta. 66 pakeitimas. 66 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikę atmesta. 67 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Šeštas kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 79 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 80 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 81 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Septintas kompromisas, už, prieš, susilaikė priimta. 88 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Kas už 89 pakeitimą? kas prieš, susilaikė, atmesta. 90 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 91, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 92, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Aštuntasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 94 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 95. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 96. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 97. Kas už, kas prieš, susilaikė, reikia pastikrinti. 97 pakeitimas, balsuojame elektroniniu būdu, balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Primta. 98 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 99 kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Šimtasis kas už, prieš, susilaikė, priimta. Devintasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Empl 4, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Empl Devyni, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Ample 10, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Ample 12, kas už, kas prieš, susilaikė, primta. 123 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 124 kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 105 kas už, kas prieš, susilaikė primta. Dešimtas kompromisas kas už, kas prieš, susilaikė primta. 113. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 114. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 116. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 117. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 118. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Ample 5. Kas už, kas prieš, susilaikė. Pasitikrinkime elektroniniu būdu. Ample 5. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Primta. 119. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 120. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 121. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 11. Kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. MPL 11. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 124. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 12. Kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 136 Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Tryliktas kompromisas. Gavome prašymą, kad būtų balsuojama dalimis. EPP prašo. Prašo balsuoti keturiom dalim už keturias dalis. Taigi balsuojame atskirai dalimis kompromisas pirmas, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, priimta. Antroji dalis, 13 kompromiso, kas už, kas prieš, susilaikė, reikia pastikrinti. 13 kompromisas, antroji dalis, balsuojame elektroniniu būdu, balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Atmesta. Trečioji 13 kompromiso dalis, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Ketvirtoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Norite pastikslinti, 13 kompromisas, ketvirtoji dalis. Balsuojame elektroniniu būdu, balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Atmesta. 14 kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 147 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 148. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 149. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 151. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 152. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 153, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 154, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 155, kas už, kas prieš, susilaikė, turime pasitikrinti. 155 pakeitimas, balsuojame elektroniniu būdu, balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Primta. 156 kas už, kas prieš, susilaikė. 157 kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 15 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 163 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 164 kas už, kas prieš, susilaikė, regis patvirtinta. 165 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta priimta. 166. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 167. Kas už, kas prieš, susilaikė, pasitikrinkime. 167. Balsuojame elektroniniu būdu, balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. priimta. 168. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 16. Kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 171 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Pirmasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Antrasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Trečiasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Ketvirtasis, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Šeštasis, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Septintasis, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Aštuntasis, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Devintasis, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Devintasis pakeitimas. Septynioliktasis kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 11 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 12. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 13. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 14. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 15. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 16 už prieš susilaikė pritarta. 17 už prieš susilaikė pritarta. 18 už prieš susilaikė pritarta. 19 už. Ne, jis atkrenta, sako pirmininkė. 19 jis atkrenta. Todėl dabar 20 pakeitimas, kas už kas prieš susilaikė atmestas. 21 už, prieš susilaikė pritarta. 22 už, prieš susilaikė atmestas. Dabar periname prie ketvirto pakeitimo, kas už, kas prieš susilaikė atmestas. 25 už, prieš susilaikė pritarta. 28 už, prieš susilaikė pritarta. 16 kompromisas už, 18 kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. 32 pakeitimas už, prieš susilaikė pritarta. 33 už, prieš susilaikė pritarta. 34 už, prieš susilaikė pritarta. Ir dabar galutinis balsavimas dėl rezoliucijos valituojama elektroniškai. Balsavimas prasideda. Balsuoti baigiame. Ir rezoliucijai pritarta 37 balsavus už. Sveikiname. Tęsėme. Kitas balsavimas dėl mūsų nuomonės, dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo 2014 metų ES e bendrojo biudžeto Europos komisijos pranešėja ponia Maletič. Ar norite ką nors pasakyti? Ne? Galime iš karto balsuoti. Taigi pradedame nuo pirmojo kompromiso. Kas už? Kas prieš? Susilaikė? Pritarta. Antrasis pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmestas. Antrasis kompromisas. Dabar antrasis kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta. Trečiasis kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta. 22 pakeitimas už, prieš, susilaikė pritarta. Ketvirtasis kompromisas. Norite tikrinti, kaip balsavome? Ne? Tuomet ketvirtasis kompromisas. Už, prieš, susilaikė, pritarta. Penktas kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta. Šeštas kompromisas. Už, prieš, susilaikė, pritarta. Septintas kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. Toliau 43 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmestas. Aštuntas kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta. 53 pakeitimas toliau. Už, prieš susilaikę atmestas. 58 pakeitimas už prieš susilaikę. Patikrinkime, kaip balsavome dėl 58-ojo. Elektroniškai balsuojame. Balsuoti baigėme. Atmestas. Dabar Balsuojame dėl visos nuomonės, galutinis balsavimas. Balsuojame elektroniškai. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigėme. Ir šiai nuomoniai pritartą sveikiname autorių. Autorė. Dabar Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras mūsų nuomonė 2016 metų metinė augimo apžvalga. Aš pati esu jo autorė ir balsuojame. Pirmasis kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. Antras kompromisas už, prieš, susilaikė pritarta Pritarta. Toliau trečiasis kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta. Aštuonioliktasis pakeitimas už, prieš, susilaikė, pritarta. Devinioliktasis kompromisas kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Ketvirtasis kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta. Penktasis kompromisas už, prieš, susilaikę, pritarta. Šeštasis kompromisas už, prieš, susilaikę, pritarta. Septintas kompromisas už, prieš, susilaikę, pritarta. 42 pakeitimas už, prieš, susilaikę, atmestas. 43 e, atsiimtas, jei teisingai supratau. Taip, iš tiesų. Taip ir toliau 44 pakeitimas. Su pakeitimu žodžiu jis teikiamas. Ar kas nors nori pasipriešinti šiam pakeitimui žodžiu? Ne. Tuomet balsuojame dėl 44 su pakeitimu žodžiu. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Pritarta. 45. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Pritarta. 46. Už? Prieš? Susilaikė. Atmestas. Galutinis balsavimas elektroniškai. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Mūsų nuomonė pritarta. Ačiū. Tęsėme balsavimą toliau pono Gocolino parengtą nuomonę dėl padėties viduržėme jūros regione ir poreikio nustatyti holistinį ES požiūrį į migraciją. Pone Kocolino, ar norite ką nors pasakyti? Ne? Tuomet balsuojame. Pirmasis kompromisas už, prieš, susilaikę, pritarta. Antras kompromisas už, prieš, susilaikę, pritarta Patikrinkime, kai balsavome, antrasis kompromisas, balsuojame elektroniškai. Balsavimas prasideda. Balsuoti baigiame. Apilėstauju, kad siūliau patikrinti, nes rezultatas akivaizdus pritarta. Galbūt aš nemačiau. Trečias kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. Ketvirtas kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 29 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė atmestas. 30 pakeitimas už, prieš, susilaikė atmestas. 31 pakeitimas už, prieš, susilaikė atmestas. 32 už, prieš, susilaikė, atmestas. Penktas kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta. Šeštas kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta. Septintas kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta. Aštuntas kompromisas už, prieš susilaikę pritarta. Devintas kompromisas už prieš susilaikę pritarta. Dešimtasis kompromisas už prieš susilaikę pritarta. Vienuoliktasis kompromisas už prieš susilaikę pritarta. Dvyliktasis kompromisas už prieš susilaikę pritarta. Dabar dėl visos nuomonės su pakeitimais balsuojame elektroniškai, balsavimas prasideda. Balsuoti baigiame. Nuomonėje pritarta. Ačiū. Sveikinu, ponia Gacolino. Dėkui visiems už tai, kad gerai padirbėjote, visas komitetas. Turiu dar du pranešimus. Koordinatoriai posėdžiavo vakar ir jų sprendimai išsiusti jums elektroniniu paštu. Ar pritarėte koordinatorių sprendimams? Taip, ačiū. Ar yra kokių kitų klausimų? Ne. Noriu tik priminti Jums, kad kitas Redži komiteto posėdis įvyks trečiadienį, kovo 16 po pietų ir 17 kovo iš ryto. De, pirmininkė dėkoja vertėjams. Linkiu visiems geros dienos, posėdis baigtas. That was okay in the end.